Dzień dobry, witam Państwa. Labadiena, sveikinuosi su visais, manau, kad laikas pradėti darbą. Gerai, na ir kaip visuomet paprašysim vertėjų, kad jie pristatytų savo komunikatą. Taigi pirmininkas sveikinuosi su vertėjais ir prašo perskaityti komunikatą. Jau e, 36 dienas e, vertėjai vykdo protesto veiksmus e, prieš darbo sąlygas, mums vienašališkai primestas administracijos. Todėl šis posėdis baigsis lygiai 12.30, kaip ir numatyta darbo tvarkė. Ačiū uždėmesi. Dėkojame už informaciją ir pereikime prie e, pirmojo, tai šiandien septintojo darbo tvarkės punkto šiandien nuo jo pradėsim, tai yra pirmasis, na ir mm, mm, Agris sekretariatas e, viršelį 21 išsiuntė e, dokumento projektą, tai buvo rašytinės procedūros dalis. Na, kadangi niekas neprieštaravo, tai, e, aišku, kalba eina apie inspekcijas, apie patikrinimus. Brizalė atliekama pašarų stieknių augalų ir stieknių jau probavimo ar žaugintų žugintos pašarinių augalų ir javų stiklus gyvertiškumą ir taip toliau. Na, niekas ne, neišsiuntė prieštaravimo iki Liepos pirmos dienos, iki termino, taigi pagal 56 straipsnio antrą dalį e, laikoma, kad, kad teisės aktų pritarta ir nėra reikalo jo, dėl jo balsuoti. Taigi, mm, septintasis darbotvarkės punktas aptartas. Dabar aštuntasis darbotvarkės punktas - vaisinių pašarų gamyba, patikimas rinkai bei naudojimas ir tarybos direktyvos 90167 panaikinimas. Pranešėja yra ponia Agiljera. Na, ko gero būtų gal geriausia sutikti žodį e, poniai pranešėjai, kadangi ji e, geriausiai išaiškins visą procedūrą. Taigi, prašom, ponia parlamento narė, ką mes esam nuveikę. Sí, gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Šis e, šiame reglamente kalbama apie vaistinius pašarus. Pagrindinis komitetas buvo Envi komitetas. E, kalba eina apie gyvūnų pašarus, gyvūnų mytybą ir e, kai kurių nuostatų atnaujinimą, modernizavimą, ypač aspektus susijusius su e, atsparamu antimikrobinėmis medžiagomis, nes visuomenėje yra susirūpinimas ne tik gyvūnų sveikata, bet ir žmonių sveikata. Ir kalbant apie vaistinius pašarus, e, pavyko pasiekti susitarimo su taryba. Bulgarijos, gero Bulgarijos pirmininkamsios taryboje darbo dėka ir pavyko užbaigti šio dokumento dėl veterinarinių e, preparatų gyvūnams skirtų ir vaistinių pašarų. E, nes mes norėjom, kad e, būtų pasiektas e, susitarimas dėl abiejų. Pranešimą atsiprašau, sako kalbėtoje, labai daug triukšmo salėje. Taigi norėjome, kad būtų pritarta abiems. Turime tar susitarimą su e, taryba ir turime galimybę viską patvirtinti ir tikiuosi, kad dauguma pritars tam sprendimui, kurį priemė parlamentas. Noriu padėkoti visiems e, už darbą šešėliniams pranešėjams, techniniams, ekspertams, nes tai buvo labai techninis e, dokumentas ir padėkoti visiems e, darbuotojas, darbuotojams Gonzalo Maseido, Aleksandro Rogaski, sekretoriato darbuotojams, Magi, Magi Koltar taip pat ir savo padėjimą Len Gonsalės, nes be jų indėlio šis darbas nebūtų įmanomas, kadangi, kaip sakiau, tekstas buvo labai specifinis ir be jų pagalbos nebūtume e, visko atlikę. Pirmininkė, manau, kad pasiektas geras rezultatas ir kad jam bus pritarta plenarinėje posėdėje. E, Na, kaip e, gerbiam parlamento nariai ir sakė, kad tai buvo techninis projektas ir čia buvo e, sudėtingas dalykas, daug darbo reikalaujantis ir reikėjo derinti su kitais galiojančiais teisės aktais. Na, tai tikrai sudėtingas e, teisės aktų projektas. Ir dabar pereikime e, prie balsavimo dėl susitarimo, dėl tarybos ir parlamento susitarimo, dėl uh, vaistinių pašarų gamybos, patikimo rinką ir naudojimo ir tarybos direktyvos 90167 mm, EB panaikinimo. Yra e, balsavimas e, elektroniniu būdu dėl vieno klausimo, taigi prašome įdėkite į balsavimo aparato korteles ir galime pradėti. Balsuoti pradėkime. Balsuoti baigiame. Vienu FDDD per daug, vienas iš FDD turi išimti kortelę. Vienas FDD atstovas turi išimti kortelę. Vienu per daug. Pone Agniu, pone Cidu, pone Moj. pirmininkė. Pirmininkė, trys baltusios kortelės, ar nereiškia, kad mes turim tris balsus? Tai tuomet e, problema su aparatūra, nes e, aparatūra rodo, kad vienu yra per daug. Na, gal kas nors iš belgų mechanikų ateis ir sutaisys Na, gerbimieji, prašytume Na, kad nebūtų mikrofoną, prašom. Mikrofoną. Na, reikėtų balsuoti iš naujo. Balsuoti pradedam. Gerai, balsuoti baigiame. Pataistykime. Tai nepaveikia balsavimo rezultato ir manau, kad galim baigti balsuoti. Labai dėkoju visiems. Ir mm, balsavimai Balsuoti baigėme, balsavimus baigėme ir prašyčiau, kad techninės tarnybos patikrintų, kaip veikia įranga. Prašome, ponė Agniu. Posiu Agniu. Ponė Agniu. Mikrofoną. Ponas kalbėjo be mikrofono. Pirmininkė, dėkoju už ankstesnę pastabą. Ne, jūs mane užtikrinote, kad bus kažkas padaryta, nes man čia kažkas e, kelia įtarimų labai stipriai. nie mam takiej mocy. Na, negaliu, neturiu tokių galių, kad galėčiau paveikti elektroniką, tam yra specialistai, na, bet mes e, atkreipsim dėmesį jūsų pastabą ir techninės tarnybos irgi tai atsižvelgs. Na, gerbėmieji, dėkoju už balsavimą ir dabar pereikime prie devintojo darbo atvarkės punkto. E, čia yra, jeigu kalbėsim apie apie esminės problemas, kurios yra susijusios e, su strateginiu planu parma, tai, tai turėtų daryti valstybės narės pagal bendrą žemės ūkio politiką ir kalba eina apie strateginius planus, kurie turi būti parengti valstybėse narėse, valstybės narės juos rengia ir taip pat kalbam eina apie finansinius klausimus ir apie pirmąją ir antrąją ramstį kalbant, kaip žinote, jau yra paskirti pranešėjai Yra trys pasiūlymai, trys mm, pranešėjai. Ir pirmiausia, kalbėsim apie pirmąjį projektą. Na, yra noras ir pastangos, kad tempas būtų e, pakankamas, kad būtų geras tempas ir jau kažkiek laiko praėjo nuo tada, kai buvo patiktas pasiūlymo projektas ir darbą reikia paspartinti. Kalba eina apie tai, kad diskusija turėtų vykti prieš atostogas, iki atostogų pradžios, kad suteikė, suteiktume laiko pranešėjams parengti projektą ir būtų gerai, kad būtų gerai, kad taip pat ir palaikytume kontaktus ir palaikytume ryšį ir dabar iki atostogų, kad galėtume išsiųsti pirmus pasiūlymus pranešėjams ir kad būtų daug kas padaryta ir šiandien šios dienos posėdėje, nes mes e, norėtume išvengti pataisimų ateityje, kad būtų pakeitimų pasiūlymų kuo mažiau. Ir dabar mūsų mintis ir pasiūlymus e, siūlyčiau dabar kuo anksčiau pertikti savo mintis ir idėjas pranešėjams, kad e, pranešėjai galėtų pasinaudoti mūsų mintimis ir mūsų pasiūlymais. Na, pirmasis projektas susijęs su strateginiais planais. Čia e, pranešė yra ponė Garsija. Ir dabar suteikiu Jums žodį Paskui suteiksiu žodį ponui Dimitrov, generalinio direktoriato Diagri direktorius pavaduotojas, kuris pateiks savo viziją e, komisijos požiūrių. Na ir pirmiausia žodis poniai, kad ji trumpai pristatytų. Prašome. Sí, muy bien. Muy buenos días a todos. Labą dieną. Ir ačiū už man suteiktą galimybę kalbėti, pirmininkė. Norėčiau prieš pradedant diskusijas dar smulkiau įsigilinti, panagrinėti šį pasiūlymą. Nors komisijos narys, e, kalbėdamas apie šį pasiūlymą, pareiškia, kad nenori pamatinės reformos, tačiau vis dėlto kalbama ne tik apie administracinės sistemos pakeitimus, yra siūlymų dėl esminių pakeitimų. Uh, siūlymų iš esmės keisti dabartinę apžūp. Tai tikrai nėra smulki reforma, tai yra peržiūra e, kai kurių nuostatų galiojančių keitimas ir e, siūlomi esminiai pakeitimai. Yra daugybė nežinomųjų čia ir tai kelia daugybę abejonių. E, komisija nori akcentuoti rezultatus, tačiau tai sukels nežinios visais ligmenimis ir siekiant užtikrinti geresnės, nors siekis yra užtikrinti geresnės ūkininkų pajamas, nebūtinai toks bus rezultatas. Yra kalbama apie naujus strateginius planus ir gali būti, kad pereisime nuo e, taisyklėmis grindžiamos sistemos prie sankcijomis grindžiamos sistemos. E, strateginių pla, planų sistema yra labai kol kas neaiški Ir labiausia, kas labiausiai matoma, tai e, biudžeto šiai sričiai apkarpimas, būtent dėl šių pakeitimų. Kaip jau sakiau, bus numatyti nacionaliniai planai. Ir tai bus susijęs su sankcijomis, nes galios bendras finansavimas didžiai daliai žemės ūkio politikos finansavimo sričių. E, Ir iš esmės kalba eina apie tos politikos renacionalizavimą. Viena iš svarbesnių naujovių siūlomių komisijos tai apriepti ir mažuosius ūkininkus taikant tam tikrus reikalavimus ir sąlygus. Kaip žinote, iki šiol plotai, kurie gauna 1200 eurų, tai yra smulkus ūkiai, jom, jiems nebuvo taikomi papildomi reikalavimai ir sąlygos. Tačiau pagal tą supaprastintąją sistemą viskas pasikeis, nes e, ta e, papildomų sąlygų ir kriterijų sistema tampa privaloma visiems. Tai reiškia, kad didinama e, biurokratinė našta ūkininkui ir valstybėms narėms E, tariamai užtikrinant papildomą naudą. Tačiau neaišku, ar, ta, ar tai tikrai bus naudinga mažoms, mažiems ir smulkiems ūkininkams. Pavyzdžiui, yra valstybių narių, kur iki 90 procentų žūp paramos gavėjų yra būtent iš šios kategorijos. Taip nėra mano šalyje. Jų, jų, mano šalyje yra 40 procentų, bet kai kuriuose šalyse yra tokių ūkininkų yra 90 procentų paramos gavėjų. Uh, Todėl manau, kad reikia ieškoti formulių, e, galimybių, e, kad kaip tai taikyti, kad žmonės nenusisuktų masiškai nuo ūkininkavimo pradėjus taikyti tą sistemą. Kita tema, kurią šiandien turime apsvarstyti, naujoji ekologiška sistema, pagal taip pat nuo pirmojo ramsčio. Tai taip pat reiškia nemenka župokytį. Ne Tačiau ši siūloma schema nesiskiria nuo aplinkos sauginių priemonių, kurios jau, kuri jau traukta į kaimo vietovių plėtros politiką. Tai tarsi sutampa ir čia gali iškilti sunkumų. Jeigu dar prisiminsime ir tai, kad e, komisijos siūloma kriterijų ir sąlygų sistema e, paprastinama, nes atsiranda žalinimo priemonės, atsiranda e, aplinkosauginių priemonių rinkinys. Taip pat egzistuoja ir e, agroekologinių priemonių programos. Todėl mes akcentuosime ir pirmojo, ir ant, bus akcentuojamos ir pirmojo, ir antro ramšio priemonės, jos atskiriamos, nors dabar jos finansuojamos iš vieno biudžeto. Kalbant apie, apie aplinkosauginius aspektus, reikia pasakyti, kad komisija savo pasiūlymo, savo pasiūlyme nekalba apie ankštinių kultūrų, ankštinių pasėlių plėtotę. Turime, e, nes ypač ekologiško aukininkavimo teritorijose turėtų būti auginamos ankštinė, ankštiniai pasėliai. Dar vienas dalykas, e, teisės šiame pasiūlyme kalbama apie ekologinės e, priemonės, kurias būtinai bus taikyti kai kurioms, kai kurioms, terito, kai kurioms teritorijoms, daugiamečių pasėlių teritorijoms. Reikia priminti, kad šioje srityje vyko kova, nes buvo sunku įvesti kai kuriuos pokyčius, pavyzdžiui, dėkti aplinkosauginės priemonės, ypač daugiamečių pasėlių teritorijose. Tad buvo dėta daug, daug pastangų ir ypač siekiant gyveninti reikalavimus dėl aplinkos sauginių priemonių. Tačiau dabar atrodo, kad grįžtame į tą patį šeities tašką. Dar vienas svarbus dalykas šio pasiūlymo. Žemės ūkio politikos paramos paskirstimas, e, ypač paramos skiri, skirimas mažesni, mažesniems pasielėms. Kalba eina ne tik ne apie 200 eurų, bet pas, reikėtų išvengti E, kad parama nuo, e, nuo, nuo tikrų ūkininkų e, dirbamų pasėlių būtų perkelta tokiems, atsiprašau, to, tokiams teritorijams, kuriuose ūkininkavimas vyksta tik tai dalį laiko, yra, kur neprofesional, neprofesionaliai ta veikla vykdoma. Ir taip pat kalba eina apie tam tikras sumas numatomas paramos ir gali būti, kad uh, E, bus suskaldyti, pasi, e, bus suskaldyti ūkiai į kelias kategorijas. 2013 e, atsirado tos naujos paramos priemonės ir tik tai pra, Prancūzija ypač siūlė tos sistemos dėgymą, nes Prancūzijoje yra atskirų specifinių problemų, tačiau tos problemos egzistuoja ne, ne kitose šalise. Toliau, išmokų dydžio apribojimas. Ko, ko, kokio, reikia mąstyti, kokio poveikio tuo pasieksime. Svarbiausia, kad nebūtų sankcijų ūkininkams už pastangas, bandant e, susitelkti į jiems patikėtas numatytas užduotis. Juk maisto produktų grandinėje svarbiausia, ma, maisto produktų gamybos grandinėje svarbiausia yra pasiūlyti savo e, gaminį, savo produkciją Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Ten, kur kalbama apie e, kaimo vietovių plėtro, plėtrą, ten kalbama apie kofinansavimą. Komisija žino, kad daugeliu šalių iškyla problemų dėl grinųjų pinigų srautų, kad e, kai kurios šalis patiria ekonominių sunkumų ir kad tai aktualu ir taikant kaimo vietovių plėtros programas. Jei sumažinsime uh, E, jeigu kalbėsime tos para, pa, tai paramai skirtą biudžetą, sulauksime neįgiamų pasiekmių. E, komisija neatsižvelgia ir į tai, kad regionai, kai kurie regionai išgyvena ypač sudėtingą e, situaciją. Pavyzdžiui, ypač atokiems regionams siūloma sumažinti finansavimą nuo 85-70 procentų. Tai tikrai nėra E, geriausios ekonominės situacijos regionai šiomis dėmes, nertimiausio ateityje ta situacija nepasikeis. Taip pat siūlymas perkelti finansus iš vieno ramsčio į kitą, tai reiškia, kad paimi iš vienos kišenės įdedi į kitą kišenę. Toliau sektoriams skirtos priemonės. E, komisijos pasiūlytos priemonės nesusijęs su kriterijais, ku, ku, ku, kurie apspręsti, kuriais apspręsti tam tikri pokyčiai. Pavyzdžiui, 10 ar 20 procentų e, e, mažiname fondai organi, gamintojų, augintojų organizacijoms. Kodėl? Nepaaiškinta. Taip pat reikia atkreipti dėmesį ir tai, e, ką reiškia strateginių plano atsiradimas žūb politikai kad tai reiškia nutolimą nuo subsidiarumo principo. Nors teigiama, kad subsidiarumas yra tos reformos esmė ir tikslas, tačiau atsiranda labai stipri žūp politikos diversifikacija. Ta politika keičiasi iš esmės. Taip pat reikia nepamiršti, kad kalbant apie šią reformą, reikia nepamiršti ir administracinių struktūrų valstybėse narėse, nes tos administracijos 27 valstybių narių yra labai nevienodos. Ir todėl reikia atsižvelgti tai, kad skirtingose valstybėse narėse yra bent po keletą įvairių e, už paramos e, priežiūrą atsakingų institucijų. Ir, pavyzdžiui, atsakomybę už to, tos paramos tvarkymą reikėtų perkelti regionams, kaip Ispanijoje. Toliau darbų tvarkaraštis. Tai, mano nuomonė, yra klausimus, klausimas, kurį turime apsvarstyti. Uh, Todėl noriu paklausti, e, ar, ar manote, kad mums pakaks laiko, ar mes gebėsime aptarti visus pakeitimus laiku? Noriu žinoti, ką manote apie tai, ypač atsižvelgiant e, į tai, kad aplinkosaugos klausimais Envi komitetas taip pat turės galimybę pasakyti paskutinį žodį dėl e, sprendimų, kuriuos priims mūsų komitetas. Taigi esu pasirengusi išlaikyti jūsų nuomonių, komentarų ir taip pat norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie numatomą darbų tvarkaraštį. Labai ačiū, poniai. Ir mm, gerbimieji, pirmiausia, e, šešėliniai pranešėjai pasisakys ir jiems reikės skirti daugiau laiko Ir e, pirmasis, e, kas yra sąraše, ponė Noičel. Ponė Noičel, pirma. E, Dėkuoju pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų pranešėjai už išsames pastabas. E, iš tikrųjų, e, nemenkas darbas mūsų laukia čia. E, trumpai pasisakysiu ir iš pat pradžioj turiu pasakyti, kad esam šokiruoti lėšų nukarpimo. Iš karto kyla klausimas, ar tokios žemos sumus gali užtikrinti gerą bendrąją žemės ūkio politiką. Nes e, gerai politikai reikia ir gero finansavimo. Turbūt visi pritarsite tam. Aš e, suprantu komisijos poziciją, kai jinai kalba apie tą įgyvenimo modelį, delivery model. Bet dabar, jeigu pažiūrėsime į tą persistūmimą perkelimą. Tai mes matome, kad dabar valstybės narės jau daromos atsakingos, o komisija savo atsakomybę tarsi nuo pečių nusimeta. E, rūpi man taip pat ir paskaičiavimai, kalbant apie atlyginimus žemės ūkija, kai kalbam apie pirmą rai, ramstį, Visą tai susiję su e, darbo vietomis, jos turi būti e, normalios, geros, užtikrintas e, minimalus atlygis. Komisija sako, dabar viskas valstybių narių rankose. Bet komisijos siūlomas mechanizmas nėra nuoseklus ir pakankamai minkštas. Nes reikia galvoti, o e, apie e, kokį atlygį mes kalbame. Jeigu jis bus neadekvatus, tai tiesiog valstybės gali visiškai atskirti vieną nuo kitos. <clears throat> Taigi dabar čia matom, kad e, nėra visiškai aiškiai atskirta, e, kiek E, laisvės turės valstybės narės. Tas atskirimas ir tos laisvės turi būti labai aiškiai apibrieštas. Visi turi siekti to paties tikslo, kad e, Europoje e, ūkininkavimas ateitie būtų įmanomas, kad ūkininkavimas būtų patrauklus. Tačiau Mes visi esame mokesčių mokėtojai ir e, tie mokesčių mokėtojų pinigai turi atnešti pridedamąją vertę. Ir nebūtinai e, vien tik tai ūkininkams tas gėris, bet taip pat aplinkai, socialiniai sryčiai. Taigi tą reformą matuosime pagal e, tuos privalumus. ir valstybės narės ir komisija galėtų e, draugė geriau padirbėti, bet pradedant nuo tokio silpno pagrindo labai sunku numatyti, kokiu privalumu reforma atneš. Na ir dar vieną dalyką norėčiau akcentuoti. Visi sutarėme, kad uh, E, turėtume e, finansuoti e, naujai įsisteigiančius ūkius, padėti jauniems žmonėms. O dabar žiūrint į šios pasiūlymus kyla klausimas, ar ateityje bendroji žemės ūkio politika ir išliks bendraja. Kol kas tai nėra visai aišku. Man atrodo, kad parlamentas turi būti labai aiškiai e, nusistatęs siekti, kad e, ta reforma turi, e, turi būti tobulinama. E, ar sugebėsime to pasiekti, kitas reikalas, bet bent jau turime bandyti. E, mums labai svarbu, e, kuo greičiau atlikti tą gerą darbą, bet tikrai privalome pabandyti. <clears throat> Na, o kalbant apie mūsų bendradarbiavimą su Envi komitetu, aš žinau, kad yra e, tam e, tikrų prieštaravimų, buvo kalbėta ar, ar gerai, kad Envi e, renktų savo nuomonę ar ne. Aš manau, kad gerai, kad e, Envi būtų įtrauktas. E, bet labai svarbu mums e, galvoti, kaip į mus išorės e, stebėtojai žiūrės. Ir tai, akcentavimą aplink, aplinkos akcentavimas nėra blogas dalykas. Mes neturime envi poziciją suprasti kaip kišimasi. Tiesiog turime išklausyti, e, ką jie turi pasakyti. Socialdemokratų frakcijos vardu galiu Jūs patikinti, kad esame pasiruošę bendradarbiauti su Jumis. E, e, žadu pranešėjai, <clears throat> kad aktyviai bendradarbiausime. E, reikia mums siekti, kad ateityje mūsų ūkininkai ir žemės ūkis apskritai gyvens truputį lengviau. Na, aš nepasakiau, kad reikėtų apsiriboti, apriboti pasisakymų laiką, na, bet jau septynės minutės tai yra šiek tiek per ilgai. Tai aš tikrai prašyčiau jų supratimo. Na, gerbimieji, mes bendradarbiaujame su Endi, bet buvo ir bendri komiteto posėdžiai, kur buvo tik tai vienas Endi komiteto atstovas, bendras pirmininkas, tai nebuvo komitetų narių salėje. Tai gerbėmieji, na, jeigu yra ar yra narių, Envi komiteto narių, ar, ar pakaitinių narių, tai, na, reikėtų dalyvauti, kadangi mes rimtai turime dirbti. O dabar ponas Nikolson, tik nesipnės minutės. Much, Dėkuoju, e, pirmininkė. Puikiai žinote, kad niekada jau aš laiko neviršiju, tai e, iš tikrųjų bandysiu labai glaustai pasisakyti Pradžioj noriu padėkoti pranešėjai už puikų pristatymą. E, turime būti realistais. Pradedame ilgą ir sunkų procesą, kurio šis parlamentas šį kadenciją nebaigs. Taigi laukia daug sunkaus darbo e, ir tikriausiai, kad būtent kitai kadencijai teks uh, užbaigti jį šiame komitete. BŽUP visų pirma yra susijusi su e, parama e, geram maistui, gero maisto gamybai. Na ir e, mes matome, kad gali atsitikti visokiausių dalykų, kurie tam gali patrukdyti. Rusijos embargo, prekybos dėrybos ir taip toliau. Taigi staiga e, dėl kažkokių dalykų gali atsirasti arba perviršis, arba trūkumas. Per kartą matėm, per tą kartą matėme, e, kad e, kai buvo kalbama apie reformą, tai visi sakė, reikia mažinti finansavimą, nes žemės ūkis tai puikiai klesti. Paskui praėjo kažkiek laiko, atsidūrėme krizėje, kada pelno marža pasidarė iš vis minusinė. Taigi šitam sektoriu yra daug iššūkių, ar tai būtų dėl prekybos e, darybų vietos ar išorės veiksnių ir taip toliau. E, ir e, Dabar atsiranda dar viena e, problema. Junktinė karalystė žada išstoti ir 27 e, likusiems liks biudžeto problemų. Kaip bebūtų, kita reforma turi užtikrinti, kad ūkininkai turės pakankamai priemonių susidoroti su iššūkiais ir užtikrinti gerą maisto gamybą. Žinoma, ir visa tai susiveda į finansavimą ir tai yra didžiulis iššūkis. E, iš tikrųjų, pinigai ant medžio niekur neauga Europoje, nei vėje valstybėje narėje. Jūs negalite sukurti pinigų iš, iš nuo dangaus nuraškyti. E, tai jūs arba gyvenate pagal turimą biudžetą arba ne. E, reikia gyventi pagal biudžetą. Mes puikiai turime suvokti, kad po kelių metų situacija ir vėl gali radikaliai pasikeisti. E, tie, kurie ragina skirti daugiau paramos, daugiau pinigų, net nebando jums pasakyti, iš kur tie pinigai turėtų būti paimami. E, galų gale reikia pasakyti, aš stebiu žemės ūkį savo regione ir turiu pasakyti, kad visi tie žmonės, kurie vis virkauja dėl jaunų ūkininkų, nepaisant e, visų pastangų, turi pripažinti, kad tie <laughs> jauni žmonės nenori į tą žemės ūkį eiti. 365 dienas per metus jie nenori plūktis. Taigi e, reikia arba susitaikyti su realybė, arba pradėti ieškoti naujų idėjų. Lengvo sprendimo nėra. BŽOP, bet kiekviena reforma vis daro tą politiką mažiau bendrają. Kai svarstėme teisėkuros pasiūlymus pakeisti situaciją, tai matėme, kad visa parama, viskas e, priklausė nuo gyvulių skaičiaus. Paskui perėjo, perėjome prie e, vienos išmokos, E, viskas susivedė į hektarą ir tada visi pinigai nuėjo e, e, auginantiems avis, oškas ir taip toliau. Bet paskui vėl situacija pasikeitė ir jau uh, avių augintojai ir uh, gyvulių augintojai vėl atsidūrė sunkioj padėtyje. Taip, tai didžiulis iššūkis mūsų parlamentui ir kitai kadencijai. Linkiu jiems geriausias kloties. Na ir pabaigoje iš tai, ką noriu pasakyti. Jeigu mūsų komitetas atsisakys atsakomybės už žemės ūkio pramonę ES ir perduos tą atsakomybę aplinkos komitetoj, tai turėtume gėdintis, turėtumėte iš vis išeiti. Net nebandykite e, sakyti, kad jūs remiate žemės ūkį ir ES ūkininkus. Tai mūsų atsakomybė, tai mūsų iššūkis. Taip, mes atsižvelgsime, išklausysime, mes neturime ekspertinių žinių, mes ne Salemono išminties nešiotojai, atsižvelgsime į tai, ką sako Envi, bet atsakomybė mūsų komiteto atsakomybė dabar ir ateityje išliks aiški. Mes atsakome už bendrąją žemės ūkio politiką. Tak, panie pošlė, minutą. Taip, minutė trumpiau, bet tik minutė trumpiau. Na, manau, kad turim tik vieną minutę trumpiau kalbėjote. Na, reikia žiūrėti į problemą ir tiek nuosavybės, tiek išmokų. Na, negali visi turėti nuosavybę, turėti žemę, nes e, nori gauti išmokas, o išmokos jiems turi tekti, tekti tiems, kurie dirba tą žemę. Tai yra vienas didžiausių iššūkių, nes e, būtent taip turėtų būti skirstomas išmokos. Mm, toliau kolega Tomach. Yes, thank you very much, Chair, and uh, I would like to... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Herans Garcia. Pranešėjai paminėjo daugelį aspektų, kuriems turime skirti dėmesio ir kolegos šešėliniai pranešėjai komentavo tuos klausimus. Man svarbu štai kas. Komisijos pasiūlyme yra gerų dalykų. Uh, susijęti investicijas, pinigus su rezultatais ir pasiekiamais tikslais. Ir šią prasme aš pritariu naujam į veiklos rezultatus orientuotam modeliui. Tai žemės ūkio sektorių padarytų atsparesniu laukiantiems iššūkiams, pavyzdžiui, pasaulio prekybos iššūkiui, prasto, prasto oro e, situacijoms. Manau, kad Europos ūkininkai turėtų būti atsparesni e, susidurdami su tokiais iššūkiais ateityje. Taip pat siūloma taikyti labiau vali, konkrečioms valstybėms narėms pritaikytą e, požiūrį. Pavyzdžiui, padėti Suomijoje yra kitokia nei pietų Portugalijoje. Ir ūkininkai turi turėti e, galimybę apie tai išsakyti savo nuomonę regioniniu lygmeniu. E, Pavyzdžiui, kokių konkrečiai priemonių jiems iš tikrųjų reikia. Pavyzdžiui, jeigu jie dabar nori investuoti į klimato kaitą, bioįvairovę arba tapti konkurencingesniais, tai matote, kad daugeliu atveju iškyla problemų dėl kitų teisės aktų, kurie vienas kitam prieštarauja. E, ūkininkas nori kažko imtis, bet pagal Natūra 2000 ar, ar kažkokių chem, azoto junginių direktyvą jis negali to daryti, nes e, kitų e, teisės aktų nuostatos jį varžo. Taigi norėčiau, kad būtų aiškesnė situacija ir ūkininkams, nes jie nori investuoti, nori imtis priemonių, bet nežino kaip. Arba paprasčiausiai baiminasi, kad kai kažko imsis, jį, jis bus nubaustas pagal kitą teisės aktą. Todėl šiuo aspektu situaciją reikia patikslinti. Dėl moduliavimas. Pranešėja apie tai kalbėjo, nėra. Tai yra nu, laisvanoriškas modeliavimas 50 e, procentų iš, vieno, iš pirmo ramščio į antrą ir paskui iš antrojo ramščio į pirmąjį taip pat. Tačiau tai e, reikš apie 15 procentų. Tačiau tai reikš valstybių narių konkurenciją. E, pirmai, iš pirmojo ramščio 50 procentų gali panaudoti aplikosauginės priemonėms. Taigi situacija tarp valstybių narių gali skirtis 45 procentais. Ir komisija pat, patvirtino, kad taip ir yra, tačiau pinigų kiekis, kurį valstybės gauna iš pirmojo ir, ir antrojo ramščio, yra labai skirtingas. Pavyzdžiui, kai kurios gauna labai daug iš pirmojo ir labai mažai iš antrojo ramščio. Tačiau turime žinoti, kad tai neiškraipys konkurencijos. Uh, kad, pavyzdžiui, vienos valstybės nesims visiškai kitokių veiksmų nei, nei likusios. Dar vienas dalykas, ką noriu pabrėžti. Taip, mane, mane neramina tai, kad galbūt ne visos valstybės narės sieks to paties tikslo, kad ne visi sieks to paties. Bet labiausiai mane neramina tai, kad kai kurios valstybės padarys daug daugiau ir jos pavyzdžiui, sakys, kad mes turime tai daryti, nes Bruselis taip liepia ir dėl to jos dar labiau sugriežtins programas. Nežinau, kaip tai išspręsti. E, ar reikia visų griežtų taisyklių, labai griežtų taisyklių, kad visos valstybės laikytųsi kažkokio minimumo, bet kaip su aukščiausiais, griežčiausiais reikalavimais turime būti atsargus, kad valstybės neimtų panaudoti tos strategijos, bandydamos stumti, kad būtų siekiama dar aukštesnių tikslų, nei, nei prašo Bruselis. Na, toks apmąstymas išplaukis tokiu pasisakymu, na, tos valstybės, kuriuose tiesiog nesimokos yra mažesnės, jos gelbėjasi naudoja daumos antruoju, kitų, kitų ramščių. Tai yra bandymas reguliuoti mm, išmokas savo šalyje. Ir būtent yra naudojamasi galimybė pasinaudoti antrojo, kito straipsnio, kito ramščio e, biudžetu, nes negalima uh, didinti išmokų pagal pirmą ramstį, taip toks yra padalinimas. Ir jeigu pirmame, pagal pirmą ramstį yra didesnės išmokos, jos gali pasinaudoti, perstumti į antrąjį. Nors abi problemos yra svarbios, bet politinė prasme yra kalbama apie vienod, išmokų vienodumą, išmokų suvienodinimą, nes netgi jeigu tos išmokos yra nedaug mažesnės, bet šiek tiek mažesnės, na, visi galvoja, kad bus e, kažkoks iškreipimas arba žalos patyrimas. Nors tas išmokų dydis apskritai ne, nepaveikia pajamų. Na, dabar ponė Zulio Manau, kad dar trumpesnis turėtų būti jūsų pasisakymas. Prezidente. O. Ačiū pirmininkė. Manau, kad tai geri pasiūlymai. Jie yra pozityvus, kalba eina apie aplinkosaugą, rezultatus orientuotą veiklą. Tačiau yra ir nemažai neigiamų aspektų. kai kurie aspektai gali paveikti tuos sektorius, kurie jau dabar išgyvena krizę. Manau, kad mes tai, tuos siūlymus e, apkarpyti biudžetą paverstume galimybę sutaupyti ir elgtų, turime elgtis taip, kad ne, nepakenktume e, sektoriui ir jo galimybei e, išsilaikyti. Tačiau man kelia bejonių pasirinktas tikslo sėkimo e, metodas, kalbama apie didesnį subsidiarumą. Yra iškelti tikslai, kalbama apie parametrus, tačiau tie parametrai siejami su valstybių narių e, sertifikavimu. Sertifikavimu valstybėse narėse tai gali sukelti papildomą konkurenciją. Reikia aiškių kriterijų kurių pagrindų bus vertinami tie planai bei tikslai. Noriu atkreipti dėmesį, mūsų dėmesį į mūsų užduotį čia. Manau, kad mes turime aiškiai laikytis gairių ir nepamiršti, kad tikslas mūsų gaminti kokybiškus maisto produktus. Turime užtikrinti pajamas įplaukas, kad, e, kad verslas turėtų galimybę veikti tinkamoje aplinkoje. Turime nepamiršti ir jaunų žmonių interesų, kai kalbame apie pagalbą. Turime nepamiršti ir reikalingų parametrų, sąlygų sukūrimo, kad agro maisto sektorius vėl taptų Europos ekonomikos svarbiausių sektoriumi, centru. Manau, kad tai būtų svarbus žingsnis priekin visai Europai. Ačiū. Dėkuoju. O dabar ponė Maginės, prašome žodis Jums. You, Chair, Dėkuoju pirmininkė, ačiū pranešėjai. Keletą pastabėlių turėčiau. Pradžioj sakėt, kad pirmiausia steiksit žodį šešėliniams. Tai ar jau pakeitėt savo planą? Państwa nie otrzymaliśmy. Na, mes negavom visos informacijos apie tai, kas, kiek yra šešėlinių pranešėjų, nes šiame dokumente neturim išvardintų visų šešėlinių pranešėjų. Tai kaip ponia Maginės pasisakys, kuri turi išeiti, mes grįšim prie kitų šešėlinių pranešėjų. Tiesiog taip, taip, taip atsitiko. Pirmininkė, dėl darbo tvarkos vis tik norėčiau pasakyti. Pirmiausia, suteiksime žodį šešėliniams, jeigu tie šešėliniai prieš posėdį uh, mums praneš, kad jie yra šešėliniai. Mums e, reikia žinoti prieš posėdį, kas yra tie šešėliniai. Aš turiu čia sąrašą ir turiu jį kažkaip organizuoti. Kolega kalba ne į mikrofoną, tai mes išversti ir negalime. Na, sutiksime jums žodį ir visiems kitiems, tik tai e, labai prašyčiau, kad ne ne, nežinom, kas bus šešėliniai pranešėjai. Na čia po ponios smaginės, jeigu dar frakcijos pasakys, kas yra jų atstovai šešėliniai pranešėjai, tai suteiksim jiems žodį, prašau. Pirmininkė, noriu tik pasakyti, kad nelabai jaukiai jaučiuosi, matydama, kas čia atsitiko. Aš ne, ne, nereguliuoju pasisakymų sekos, e, bet e, jeigu ponas e, Flanaganas čia labai užsispirs, tai aš iš vis nekalbėsiu šioje diskusijoje. Jeigu sutinkate, kad aš pasisakinėčiau, tvarkoj kalbėsiu, jeigu ne, tai ir tylėsiu. So briefly. Taigi trumpai. Minutėlė. Labai atsiprašau, bet mes neturėjome šešėlinių pranešėjų sąrašo paskelbto. Jeigu e, būtume turėję, tai mes neturėjome, todėl kreipėmės į jūs, ponė pirmininkė, todėl, na, tiesiog neprašyčiau, sakyt, prašyčiau ne neišreikšti priekaištų, nes tiesiog tokios aplinkybės, taip aplinkybės susiklosti, prašyčiau. Mm. Visi esam lygus, ponė pirmininkė, tikiuosi visi sutinka. Man e, vakar vienoje teko e, pasisakyti nacionalinėme parlamente. Ir nacionaliniai parlamentai visų pirma kalba apie tai, kad jie nori daugiau subsidiarumo. Šis pasiūlymas kaip tik ir leidžia siekti didesnio subsidiarumo BŽUP. Tai reikia žiūrėti, kaip tai funkcionuos. Kitas dalykas, vienas e, kolega paminėjo, kad yra potencialas, kad valstybės narės kabutėse pagerins teikiamus pasiūlymus. Bet iš tikrųjų, būtent nacionalinių parlamentų e, Žemės ūkio ir aplinkos komitetai ir turi užtikrinti, kad nebus persistengta. Toliau, dėl apibrieščių. Pereitą kartą kai e, vykdėm reformą, e, labai daug šnekėjom apie aktyvius ūkininkus. Dabar jau kalbama apie tikruosius ūkininkus. Aš skaitau komisijos pasiūlymus ir nelabai suprantu, ar mes galim juos praktikoje pritaikyti. Toliau, dėl išmokų ribojimo taip pat kyla problemų, kad tai, kas parašyta, ne visada praktikoje suveiks. Na ir paskutinis dalykas. Jeigu žiūrėsime į poveikio analizę, tai visų pirma, ačiū komisijai už techninius susitikimus su jos personalu. Norėčiau jų daugiau, nes aš turiu daug klausimų dėl poveikio vertinimo, dėl šių pasiūlymų. Dėl darbų grafiko mes turime dirbti ne taip greit, kiek galima, ne, ne kiek galima greičiau, bet kiek galima efektyviau. Galbūt neblogai būtų ir e, truputėlį neskubėti, padaryti tiek, kiek yra įmanoma dabar. Labai ačiū, dar kartą atsiprašau, tiesiog tai buvo išskirtinis aplinkybės susiklostimas ir tikrai neturim, nėra kažkokių tikslingų veiksmų. Na tai grįšim prie šešėlinių pranešėjų ir dabar ponė uh, Hosling. Ponas Hosling, prašom žodis jums. Ja, dank, ačiū. Pirmininkė. Daug kartų jau diskutavome šiom temom. ir e, pradėsiu ten, e, kur e, sustojo ponė Maginis dėl darbų grafiko, kaip viskas laikė išsidėstys. Negalime leisti, kad vien taryba nuspręstų, nes ir parlamentas turi dalyvauti procese, bet daug nežinomųjų, nežinome finansinio mechanizmo dabar, reikia vesti dialogą ir tuo klausimu E, pastarusios reformos tik dabar įsigalioja ir mums reikia laiko truputį įsigilinti į detalės. Na, o dabar keletą pastabėlių dėl komisijos pasiūlymo atskirų elementų. Jūs negalite e, rašyti devinių prioritetų. Pradedat nuo e, konkurencingumo, paskui e, pasaulinės rinkos ir taip toliau. Ir pagaliau prieinama prie aplinkosauginių aspektų ir tiesą sakant, viskas apverčiama žemyn galvą. Paskui kalbama apie pirmąjį ramstį kaip finansinę paramą ūkininkams. Na, aš tik tai galiu pasakyti, kad e, Vokietijoje e, e, ministrui patarintyjantis komitetas aiškiai sako, kad tie pasiūlymai nieko negali gero atnešti ir kad sunku bus juos įgyvendinti vis tik mes e, ir toliau galvojame, kad eina kalba apie BŽUP renacionalizaciją. Nieko neturim prieš dėl aplinkosauginis elementus, bet mums norisi matyti lygias žaidimo sąlygas. Kad valstybės narės, e, taip sakant, e, nesirinktų vien tik tai, kas jiem, joms yra gerai, o paskui jau ateitų į bendrąją rinką ir tada nebus lygių sąlygų. Yra mm, e, tam tikros taisyklės, visi turi laikytis įsipareigojimų. Jeigu viskas taps laisvanoriška priemonė, tai nieko nebus. Taigi reikia veikti greitai. Tas aišku, jeigu žiūrėsime į skaičius, kaip prarandama bio įvairovė, įvairovė kiek rūšių išnyko, E, tai reiškia, kad negalime sėdėti, laukti ir žiūrėti, ką atskira valstybė narė veiks ir nuveiks. E, dabar e, paramos ribojimas. Suprantu, kad kai kurios valstybės narės iš karto blokuos tokį pasiūlymą mes, pavyzdžiui, norime, kad būtų tam tikras išmokų ribojimas, bet galbūt ne taip, kaip komisija siūlo. E, jaunieji ūkininkai dabar. Taip norime, kad jų būtų daugiau, bet e, nors e, tapti ūkininku nėra labai patrauklu jaunam žmogui, atsižvelgiant į sunkias darbo sąlygas ir nedidelį uh, E, užmokestį, e, vis tiek tą problemą reikia kažkaip spręsti ir spręsti ne tiek pagalbos prasme, kiek užtikrinant, kad e, produkcijos kaina bus tinkama. Būtent čia reikia sustelti, būtent to reikia siekti. Turime laisvos prekybos sutartys, reikia e, užtikrinti, kad ne Europos ūkininkų sąskaita jie bus įgyvendinami. Taigi reikia išorės apsaugos mūsų ūkininkams. E, negalime, e, taip sakant, užkariauti pasaulio rinkų ir tuo pat metu nekreipti dėmesio į aplinkosauginius dalykus. Ir čia komisijos pasiūlymuose atsiranda įvairiausių prieštaravimų. Todėl mes kritiškai juos žiūrime. Būtent dėl to, kad jie nėra tikslūs. E, ir žinoma, labai aiškiai turim išsakyti, ką galvojame. E, ir pripažinti, kad valstybės narės tų dalykų pačios ne, ims ir neišspręs. E, sunku būtų paaiškinti tokį mūsų elgesį mokesčių mokėtojams ir e, sunku įsivaizduoti, kad tokiu būdu užtikrinsime tvarų žemės ūkį Europoje. Na, gerbėmėje, turime atsižvelgti, kad tai yra teisė, kurios pasiūlymas. Ir čia kalbam apie pasiūlymus, kurie gali pakeisti, išplėsti, papildyti šitą pasiūlymą. Nepradėkime dabar diskusijų ar viskas gerai su vertimu. Na, tai yra teisėkuros pasiūlymas, kurį galim šiek tiek pakeisti, papildyti, bet tai nėra tas diskusijų etapas, kai kalbam apie komisijos komunikatą, mes jau esam toliau pažengę. Tai vienas dalykas, o antras dalykas, na, yra kalbam apie jaunus ūkininkus, tai parama turi pagerinti pajamas na, galbūt ne visai patenkinamai, bet negalim jų atplėšti nuo kitų ūkininkų. Ir toliau aplinkos problemos. Na, iš tikrųjų, e, vienaip sprendžiamas problemas Suomijoje, kitur, kitaip Maltoje arba, arba dar kažkur, bet yra tie patys strateginiai planai bus tvirtinami komisijoje ir komisija bus analizuojami. Kai dėl konkurencingumo, na, tokia yra Europa, taip įsudaryta. sudaryta yra įvairūs požiūriai, įvairios sąlygos, e, klimatas, maži, smulkus ūkiai, dideli ir taip toliau, na, skirtumai didžiuliai. Prašom. Uh, thank you. Um... Ponas Flanagan, ačiū. Jau keturis metus dirbu šiame komitete, praleidau berots tik vieną jo posėdį ir turiu pasakyti, kad mane nustebino ir maloniai nustebino uh, kai kurie, šiandien, kai kurie išgirsti dalykai. Pavyzdžiui, APP e e, atstovai kalba apie sąžiningas išmokas, apie tai, kad negalime mokėti žmonėms už veiklą, kurią jie vertėsi prieš 20 ar 30 metų. Kalbam apie tai, kad reikia nepamiršti, e, jog kai kuriems ūkininkams tenka ūkininkauti kalnuotose vietovėse, kur sunkiau pragyventi. Visą tai esu čia girdėjęs. E, parlamento narys Dorfman kalbėjo, jis yra iš visiškai, visiškai kitos frakcijos ir aš visiškai pritariu jo išsakytoms mintims dėl ūkininkavimo e, ir žemės ūkio sektoriaus ateities. Aš sutinku su daugeliu kolegų išsakytų minčių, tačiau turiu pasakyti, kad man nukrito rankos, kai e, susipažinau su komisijos pasiūlymais. Įdomu tai, kad e, buvo paminėtas stebuklingasis pinigų medis, apie jį kalbėjo ponas Nikolson ir iš tikrųjų jo nėra ir jo neturėtų būti, aš su tuo sutinku. Tačiau atrodo, kad vis dėlto kai kuriems ūkininkams tas pinigų medis egzistuoja, tiems, kurie gauna 700 hektarų, eurų už hektarą, o jo kaimynas nieko negauna. Taigi tuo požiūriu tas medis yra. Uh, Man atrodo, kad mums reikėtų jį nukapoti tą medį ir perskirstyti paramą. Turiu pasakyti, kad tas pasiūlymas pateiktas nesuteiks tokios galimybės, to, to nenumatys. 26 punkte kalbame, kad valstybės narės turi siekti didesnės konvergencijos. Puiku, žodžiais viskas surašyta. Tačiau kaip to pasiekti, kai šiame pasiūlyme užfiksuojami istoriniai mokėjimai kitame etape? Kaip tai praktiškai pasiteisins? E, kaip e, už hektarą 700 gaunantis ūkininkas bus skatinamas imtis kitų iniciatyvų? Tai netinkamas viešųjų lėšų panaudojimas būtent šis šio pasiūlymo elementas yra tikrai netinkamas ir turi būti atmestas. Tai, ką aš girdėjau šiame komitete, netitinka šių nuostatų. Jeigu norime, kad e, ūkininkavimas e, kalnutose vietovėse taptų e, tinkamesnis, gyvybingesnis, reikia perskirstyti pinigus. Tačiau jeigu, jeigu laikysimės šio pasiūlymo, nebus pinigų, kuriuos būtų galima perskirstyti, nes laikysimės istorinių išmokų e, sistemos Aš esu biudžeto kontrolės komiteto narys ir aš e, laukiu diskusijų apie tai. Man įdomu, kaip bus pateisinama dabartinė sistema, pagal kurią vieni gauna didžiulės išmokos, o kiti nieko. Ir tame komitete nuolatos keliamas rikšmas dėl to, kad reikia apriboti mokėjimus būtent dėl to, kad tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Ir nenorime, kad e, tie pinigai patektų į stambiųjų kapitalistų rankas. Aš sutinku, taip neturėtų būti. Kitas bžūp e, bus kitas, kaip tas milžinis, kuris sako tėčiui ar mamai, aš noriu dar kartą, aš noriu dar kartą pakartoti. Tikriausiai taip ir bus. Kas vyksta dabar? Mes tai kartojame, mes vėl einame tuo pačiu keliu, e, paliekame pinigus ten, kur jie buvo. E, buvo kalbėta apie breksitą, apie tai, ką daryti tų žmonių labui, kurie nukentės dėl to. Mano šalyje žmonės nukentės dėl to žūp pasiūlymo, jeigu ją bus pritarta. Ypač, e, pažiūrėjau, Donegol e, provincijoje gauname šiuo metu 30 papildomus 31 milijoną eurų už nepalankės vietovės, tačiau tai sumažės. E, tie papildomi pinigai turi iš kažkur ateiti. Jie turi būti iš dabartinių mokėjimų, bet tai nebus įmanoma, nes nebeliks pinigų, kuriuos būtų galima perskirstyti. Turime šį pasiūlymą pakeisti, kitaip mes nesilaikysime savo žodžių. Atsiprašau, Džimai, kad vėl tave cituoju, bet tu kalbėjai apie žemės ūkio pramonę. Na, atsiprašau, aš čia nesu dėl to, kad kovočiau už žemės ūkio pramonę, nes žemės ūkio pramonė mano šalyje apima organizacijas, kurios moka mokesčius Luksemburge, o ne kaimo vietovių Airijoje. Aš esu čia, kad kovočiau už ūkininkus, smul, smul, ūkius, šeimų ūkius, kad jie išliktų vietoje, kad jie išsilaikytų sistemoje ir kad jie atneštų naudos visiems kaimo vietovėse. Tačiau šis pasiūlymas tų tikslų nepasieks. Ir jeigu mes norime šiame komitete dirbti nusekliai, laikytis anksčiau pasakytų pareiškimų, e, nepamirškime kalnuotų vietovių, jaunų ūkininkų, šeimų ūkių. Ir jeigu to laiko mes turime komisijai sugražinti tą pasiūlymą ir reikalauti, kad jis būtų pakeistas. Tikiuosi galimybės dirbti drauge. Jeigu mums nepavyks to pakeisti, tai mes pralaimėsime. Na, gerbėmėji, tai jeigu mes neribojam laiko kalbėjimo šešėlinėms pranešėjams, na tai po 5-6 minutės aš jau turiu pradėti veikti, turiu priminti jums, nes e, dabar kitiems liko tik tai po vieną minutę. Na, dar daugiau mes e, tiesiog aptarė politinius klausimus, o ne kalbam iš esmės. Pone Santos, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Noriu visų pirma pasakyti, kad labai svarbus BŽUP teisinio vientisumo aspektas. Komisija vertinta po Poseidono projektą, pavyzdžiui, atkreipia dėmesį, koks jis svarbus. Noriu paminėti 135 straipsnį. Nes sąsajos tarp to projekto ir planų nėra visiškai aiškios kalbame apie strateginių planų tvirtinimą ir ką tai reiškia mūsų darbų tvarkaraščio kontekste. Noriu paklausti, ar komisija gali patvirtinti štai ką, kad strateginių planų tvirtinimas vyks bendradarbiaujant įvairioms tarnyboms ir ar ruošiamasi įtraukti naujus e, reikalavimus ir kriterijus smulkies, smulkiems ūkininkams. Mes kalbame apie didelį skaičių ūkininkų, nežiūrint tai, kad bendras jų dirbamo žemės plotas nėra toks didelis. Pasi, pasėjomaina, jeigu augini kažkokios pasėlius arba alyvmedžius, nėra prasmingas dalykas. Todėl turime dar kartą peržiūrėti uh, šį aspektą ir pakoreguoti kaimo vystimosi aspektą šiame pasiūlyme. Miškininkystė taip pat turi tinkamai susisijęti su e, visais kitais sektoriais. Ačiū pirmininkė. Turime tikrai mažai laiko, bet aš manau, kad kai kurie klausimai yra ypač svarbus. Visų pirma, turime toliau dirbti kad išvengtume apžų biudžeto apkarpimo. Tai yra svarbiausia. Ir tai turite būti mūsų prioritetas - pasipriešinti, e, siūlymams apkarpyti žūp finansavimą. Mane neramina taip pat sustiprintas subsidarumo aspektas ir iškyla renacionalizacijos grėsmė. Tai neišspręstas klausimas, nors komisija akcentuoja strateginius nacionalinius planus galbūt reikėtų akcentuoti regioninius planus. Suprantu, kad gal tai būtų klaida, bet tokia galimybė išlieka ir tai dar reikia apsvarstyti. Darbų kalendorius, taip neįmanoma laikytis siūlomo darbų tvarkaraščio. Turime tai apsvarstyti ir manau. Ir man atrodo, kad neįmanoma tikėtis tai patvirtinti šioje kadencijoje ne, tikrai neturime e, link, rinktis to drastiško darbo metodo, visko neapsvaršius. Taip pat noriu, kad būtų paminėtos moteris ūkininkės šiame komisijos pas, šiame pranešime. Ponas Katainen. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle. Pone Katainen, dėkoju pirmininkė, ačiū pranešėjai Štai ką norėčiau komisijai ir pranešėjai pasakyti. Trys svarbios dalys. Visų pirma, labai svarbu, kad valstybės narės e, turės galimybę teikti e, laisvanorišką susijęta parama. Tai prisidės prie bendrosios rinkos geresnio funkcionavimo ir sukurs e, žemės ūkio gamyboje vienodas sąlygas. Toliau, nereiktų pritarti komisijos pasiūlymui dėl e, išmokų ribojimo. Tai sukeltų didesnį administracinę naštą ir neigiamai paveiks žemės ūkio vietovės. E, pavyzdžiui, e, e, Suomijoje mes e, turime e, vieną porą, e, e, kurie e, šia, e, 60 tūkstančių e, hektarų pieno ūkio turi. Jų e, dviese turimo ūkio vertė 60 tūkstančių eurų. E, ir žinoma, negalime pritarti komisijos siūlomoms reikalavimams Dėkuoju, panė pirmininkė. Komisija sako, bent jau popieriuje, kad e, dabar valstybės narės galės geriau atsižvelgti į vietos e, sąlygas ir sukumpu, e, sunkumus, bet tai gali vesti prie BŽUP renacionalizacijos. Taigi subsidiarumas gali privesti prie renacionalizacijos. nacionalizacijos ir reikia labai atsargiai žiūrėti į klimato ir aplinkosauginius tikslus, kurie įrašyti į šį pasiūlymą. Čia reikia modernesnės politikos. Aš manau, kad labai pavojinga kad strateginiuose planuose pačias valstybės narės nusistatys tikslus, kuriuos per programavimo laikotarpį turi pasiekti. Aš esu už supaprastinimą, bet uh, nepriimtina tai, kad tai taps alibi e, reno, e, renacionalizavimui. E, komisija atsisakys prieinamumo kriterijų, kurie buvo nustatyti europinių lygių ir atiduos juos valstybėms narėms. Ir čia man šis tas neaišku, norėčiau pasiaiškinti kadangi komisijos atstovų čia mes turime. E, kokie bus taikomi rodikliai, ar jie bus, taip sakant, kasmečiai ar daugiamečiai mečiai? E, ir e, kas užtikrins, kad visi tie rodikliai bus nuosekliai naudojami visose valstybėse narėse. Ja, ja. Demjenigen, den der Kommissionstext nicht Ponas Jar. E, jeigu nepatinka komisijos tekstas, galite teikti pakeitimus. Ačiū pranešėjai, ji kalbėjo apie darbų grafiką, mes visi esame įpratę dirbti čia. Tai galų gale viskas susivesi tai, kiek turėsime pinigų. Labai sunku kažkaip dirbti, kai apie finansinę perspektyvą dar nieko nežinome. E, o į visą tai įsigilinti prireiks laiko, bet kuriuo atveju e, esu e, pasiruošęs dirbti. Ir pranešėjai dar norėčiau pasakyti, visų pirma, nepamirškime savo kalbose pačių ūkininkų nacionalinius planus, kai aptarnėjame, turime taip pat neužmiršti, kad galbūt prireiks ir regioninių strateginių planų. Dabar dėl išmokų ribojimo e, sunkiai įgyvendinama. Jeigu e, penki ūkininkai susibūrė ir sako, kurkime bendrą konkurencingą verslą, jie tai padaro ir paskui yra už tai baudžiami, nes jiems išribojama parama. Pone Miller, aš sutinku su ką tik išsakytomis mintimis. Vakar kalbėjome su Austrija ir sakėme, kad taryba turimtis priemonių. Tu, norime e, konkrečių rezultatų rezultatų, tikslų išsikelimo ir gairių. Valstybėms reikia tų gairių, kitaip vyks renacionalizacija. Vakar sakėme, kad mes už aplinkosaugą, už socialinius standartus ir jeigu, pris, pavyzdžiui, vakar per Vokietijos televiziją buvo e, informacinių laidų apie e, padėti Ispanijoje ir Italijoje darbo rinką, kad ten reikia rimtų priemonių. Aš tikiuosi, kad Europos parlamento pozicija e, bus patikslinta. Strateginiai planai atneš rimtų iššūkių valstybėms narėms, ypač e, po e, poreikių, galimybių ir silpnųjų vietų analizės. Ir paaiškės, kad valstybėms narėms uh, E, daugiau pinigų prieinama iš antrojo ramščio, kai tuo tarpu pagal pirmąjį ramstį numatoma daugybė užduočių. Taigi tai keičiasi ir mes norime pakeitimų. Ponas Uvazo, ačiū pirmininkė, apžūp reforma, mano nuomonė, neišspręs, nepagerins ūkininkų padėties, priešingai ją pablogins Noriu priminti, kad Prancūzijoje nuo 2015 jau tris metus buvo nu, nu, nutraukta veikla beveik 1300 ūkių, daugybė ūkininkų nustojo ūkininkauti. Tai reiškia, kad uh, v, ūkininkai tikrai vargiai yra matomi, jų ateities perspektyvos yra sudėtingos. E, komisija e, žadėjo didesnį subsidiarumą, tačiau jo nėra. Toliau strateginiai, plan, strateginiai planai, daugybė kitų stebėsinos mechanizmų. Komisija nusima atsakomybę, permeta ją valstybėms narėms, tuo pat metu pasilikdama savo teisę kontroliuoti nacionalinę politiką. Dar blogiau. E, ne, nesuteikiama galimybė darbuotojams tinkamai e, sumokėti už jų darbą, kaip su e, finansavimo perkelimu iš vieno ramščio į kitą. E, tai tiesiog bus galimybė pasinaudoti kitoms politikos sritims ir laimėti iš to, pavyzdžiui, aplinkosaugos politika, kaip tai jau buvo praeitie. Taip pat noriu pakalbėti apie asmens duomenų apsaugą. Praėjusią savaitę plenarnėme posėdėje balsavome dėl pasiūlymo kokių garantijų, kokias garantijas užtikrinti, kad bžup netaptų e, tokia politika, kuri kišas į ūkininkų gyvenimą, trukdo jiems ūkininkauti. Ačiū pirmininkė, sako kalbėtojas. Sutinku su daugeliu kolegų išsakytų minčių. Manau, kad valstybės vaidmuo turėtų būti labai tiksliai apibrieštas. Noriu pateikti keletą pavyzdžių. Yra daugybė netinkamų dalykų. Pavyzdžiui, bio e, ekologiškas žemės ūkis, ekologiškas ūkininkavimas. Bulgarijoje e, lėšos ekologiškam ūkininkavimui buvo visapusiškai panaudotos jau antrais metais. Taip pat noriu pakalbėti apie, apie arbūzų sektorių. Iš, užfiksuotas, atsiprašau, arba moliūgų, užfiksuotas labai didelis šios sektoriaus išaugimas. Aš sutinku su siūlymu 70 procentų išplėtoti nacionalinės bičių, bitėms, bitėms skirtas programas, bet mums reikia daugiau pinigų, pavyzdžiui, apdulkinimui. Toliau kaimo vietovių plėtros programos yra rimta rizika, kad daugybė priemonių bus atidėtos dėl to, kad nebus vietos finansavimo reikalingo. Sandra Rodrygės. Taip, ačiū, bet vertimas vis dar vyko. Ačiū, Ester, už viską, už visus pasiūlymus parengtus, nagrinėjant šį dokumentą. Aš noriu pradėti nuo darbų tvarkaraščio. Aš visiškai nesutinku taip sparčiai skubotai dirbti. Manau, kad per nelik daug e, čia sudėta, kad taip skubėtume taip pat turime pasilikti laiko pakeitimams. Manau, kad turime išsakyti, pasiūlyti viską, ką manome esant reikalinga ir, ir suderinti su pasiūlymais. Antras dalykas. Man atrodo, kad tai pasiūlymas pridengtas e, klimato e, kaitos tikslais, ekologiniais e, tikslais, kad kalbama tai, ką žmonės nori girdėti, tačiau iš tikrųjų tai nedaroma. Kalbama apie tvaresnį gamybos modelį, tačiau tai neprisidės nei kovos, prie kovos su klimato kaita, nei, nei užtikrins, kad smu, smulkiems ūkiams būtų geresnės galimybės. Dėl renacionalizacijos. Taip, mane tai taip pat neramina, nes manau, kad strateginiai valstybiniai planai eina būtent šią kryptimį. Ir kad galiausiai susidursime su tikrai nepageidaujama, nesažininga konkurencija. Norėčiau paminėti ir jaunimą bei moteris būtina numatyti paramą moterims ūkininkaujančioms šeimos plotose pripažinimą. Taip pat e, jaunimui reikia e, numatyti paramą, kad ypač, kad išsilaikytų pirmaisiais, antraisiais metais jaunieji ūkininkai. Matam. Ja, herzlichen Dank. Um, ich möchte noch mal mit, de, uh, mit den Konditionalitäten anfangen. Aš norėčiau pakalbėti apie mm, sąlygas ir kriterijus. Laisvanoriškumo lai, čia nedaug yra ir nežinau, kaip visą tai, e, visą tai pažiūrės ūkininkai, kaip, koks aspektas numatytas aplinkosaugai, pavyzdžiui. Toliau ūkininkams reikia išlikti rinkoje. Nežinau, ar ketinama taikyti skirtingas nuostatas skirtingais atvejais. E, paramos apribojimas. Pone Noichal apie tai kalbėjo. Ji kalbėjo apie padarius atlyginimus, tačiau turime kalbėti apie ūkių valdų struktūrą, struktūrą ir kaip yra, jeigu tie valdas sus, suskaldoma į smulkesnės valdas ar smulkesnius ūkius, ar paramos tikimas nesikeičia. Uh, Toliau, kai, kaip ką daryti, kuomet rinka ištinka krizė. Apie krizės nieko nekalbama, tik tai minimas draudimas, kad reikia pasirūpinti draudimu. Jeigu yra e, produkcijos perviršis. Taip gali nutikti, net jeigu gerai, gera rinkos organizacija. Ir ponia Nikolson, aš nesutinku su jūsų išsakytą mintimi dėl atsakomybių dalymosi su aplinkosaugos komitetu. Aplinkosaugos aspektai turi būti vis, visur, taip pat žemės ūkija. Ponas Būda, vienai minutiai. Da, mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte scurt. În primul legat... Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Na, kai dėl darbų tvarkos kalendoriaus, na, manau, kad e, turėtų būti užbaigtas šitas teisės aktų projekto nagrinėjimas iki kandencijos pabaigos, nes turim pateikti atsakymus klausimams e, prieš e, rinkimų kampaniją. Kai dėl e, išmokų ribojimo, tai m, Rumunijoje m, maždaug 2 milijonai hektarų žemės nebegaus tokių išmokų, tai mes negalim sutikti su išmokų ribojimu. Ir manau, kad turėtų būti palaipsnis e, tiesiog išmokų mažinimas. Kai dėl to, ką kolega sakė apie rinkos iškraipimą, netgi dabar yra iškraipyta rinka, kadangi yra skirtingos tiesioginės išmokos, jos skiriasi vienoje valstybė narėje ir kitoje. Pirmininkė, manau, kad yra labai svarbu, ypač naujosiams valstybėms narėms, kur e, dydis yra daug mažesnis už Europos vidurkį. Ir mes prašom tik tai vienodo požiūrio ir vienodų išmokų, kadangi mes visi dirbam toje pačioje rinkoje. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kad vykdytume politiką, turėtume, turim turėti tikslus ir biudžetą tikslai. Jau kelios savaitės mes, prieš kelias savaitės buvom kartu Brazilijoje, mes išklausėm e, Brazilijos žemės ūkio ministrą ir jis pateikė e, pavyzdį, kaip dideliai šaliai vykdama žemės ūkio politika. O čia mes nu, turim neiškių tikslų, aš konstatuoju, kad tai, kas yra pasakyta, ką komisija pripažino kaip tikslai, netitinka to, kas numatyta sutartyje, neturime jokios vizijos apie biudžetą. Tai galim grįžti ir ir, ir vertinti padėti praeitį, bet nežinau, kaip per kelias savaitės neturim laiko išklausyti ir e, konsultuoti su suinteresuotomis šalimis. Mes dabar turim atlikti darbą, kuris turi būti nuseklus. Ir tekste yra sumaišyta daug dalykų, yra siūloma, pavyzdžiui, sumaišyti su ekonominius tikslus, su struktūriniais tikslais. Aš na, žinau, kad ir mm, dėl, dėl vyno, dėl, dėl, dėl vaisių politika yra svarbi dalis, bet pavyzdžiui, e, kaip, kaip visą tai suderinti. Kaip sakau, BŽUP e, prasideda e, nuo finansavimo. Pirmiausia, užtikrinti ūkininkų pajamas ir toliau vartotojams turi būti prieinami mažiausia priein, kaina geri produktai. Ir tai yra svarbiausia tikslai, o visa kita turi būti tiesiog nustatyta proporcingai, bet tai nėra prioritetai. Pone Petil. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkui pranešėjai. Na, aš manau, kad jai darbas seksis ir mm, tai bus naudinga visiems ūkininkams. Patys ūkininkai žino, kokios paramos jiems reikia tam, kad jie galėtų pagerinti savo darbą ir pasiektų sėkmę. Reikia konsultuoti su jais per visą reformos procesą. Valstybės narės turės galimybę bendradarbiauti su ūkininkais tam, kad nuspręstų, ką reikia daryti nacionaliniu lygmeniu ir mm, siekiant tikslo, tai yra įgyvendinti BŽUP, kad iš tikrųjų jie išliktų bendra politika. O klausimas, kaip rinksmės priemonės, kad pasiektume rezultatų ir ar Europos komisija nurodys, kokios priemonės yra privalomas ir tuomet valstybės narės galės rinktis vieną iš jų, ar mes turėsim. Mm, tam tikras mm, sritis, kur veiklos sritis, kur mes galėsim parinkti savo priemonės ir galiausiai ar mes turėsim, išlaiky, iš, išlaikysim didelius skirtumus tarp valstybių narių. Toks, manau, būtų klausimas komisijai. Mikrofoną pirmininkė. Mikrofoną Pasiskolinkite mikrofoną iš kaimyno. Laikas, ponai. Ir šitas mikrofonas neveikia. Ai, koks samokslas. Vis dėlto veikia. Na, išklausė šešėlinį ir pranešėjos pradžioje, kai kalbėjo apie e, sunkios vietovės, net, na, iš e, Ispanijos. Na, aš e, vyksiu į Ispaniją, nes mano sunus yra instruktorius iš iš, iš Ispanijos, aš tikrai norėčiau nuvažiuoti į Ispaniją ir pasižiūrėti, kaip ten yra ūkininkaujama. Galbūt aš čia esu ekscentrikas, bet tikrai mane domina ūkininkavimas, aš tai užsimu visą gyvenimą, tai jeigu mane pakviestumėte, aš maloniai e, važiuočiau, aš gerai elgsiuos ir e, nebūsiu su kostiumu apsivilkęs, bet galbūt apsivilksiu šortus ir labai įdomėsios Ispanijos ūkininkų darbu. Dėkoju už tokį naudingą meritorinį pasiūlymą, ponė Andriu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, visų pirma, e, klausimai, kuriuos uždavė pranešėja. Na, aš manau, kad negalime pradėti tokio darbo, kai esame jau artėjame į kadencijos pabaigą ir tikrai reikia laiko ir reikia parengti realų projektą ir tikrai ambicingą projektą. Kai dėl biudžeto, na, jeigu yra 25 procentai pagal antrąjį e, ramstį, tai tikrai nepriimtina. Ir kalbant apie daugia, daugiametį finansavimo programą, tai yra nepriimtina, reikėtų daug ką patiksinti biudžeto klausimais. Na, ar tai yra pagal pirmąjį ramstį finansuojami BŽP, ne, bet manau, kad reikia aiškiai pasakyti, koks yra paskirstimas. Toliau dėl turinio nėra jokios strateginės vizijos pasiūlyme ir niekas neatsakė tiksliai klausimą, kokios bus ūkininkų pajamos. Ir kainų sviravimas tai nėra joks pasiūlymas taip pat yra siūloma renacionalizuoti BŽUP, bet aš manau, kad tai netinka mūsų situacijai. Tai manau, kad negalim to supaprastinti, nes e, yra siūloma perskaityti, privalomai perskirstyti, bet nėra jokių apribojimų. Vėlgi išmokoms nėra jokių ribojimų ir tikrai daug reikėtų padirbti per ateinančius mėnesius tam, kad pataisytume komisijos pateiktą pasiūlymą gerbimas parlamento nary, na, politinė pozicija jūsų, e, ponė Andriu, tikrai yra labai rimta, taigi mes e, tikimės, kad jūs paremsime ir padėsite, paremsite ir padėsite biudžetų ir padėsite išspręsti politinius klausimus. Ponas Belder. Dank u wel, meneer de, dank u wel, meneer de Dėkoju, pirmininkė. Keletą minčių, jeigu leisite. Visų pirma, e, aplinkosaugos e, tarnybos. E, girdėjome <laughs> sakant, kad jeigu jūs dešinysis, tai negalite būti žalesis. Paskui kad e, ūkininkai daugiau aplinkai turėtų nuveikti, bet jeigu esate skolose, tai nelabai ką ir nuveiksite. E, taip pat buvo kalbama apie tai, kad valstybės narės e, kabutėse pagerins nuostatas. Kaip kovoti su tuo? Tam reikia tinkamos politikos. Ponas Dorfman. Dėkuoju. Pirmininkė. Na, iš tikrųjų, dabar pradedam jau iš esmės kalbėti. Manyčiau, kad e, per pastarosius keletą mėnesių e, nuveiktas darbas neturėtų būti pamirštas. E, aš, aš pats ruošiau pranešimą ir ten kalbėjome apie konvergenciją, išorės vidaus konvergenciją, išmokų ribojimą ir taip toliau. Apie visą tai parlamente kalbėjome. Ir iš tikrųjų jau turim tam tikrą pagrindą, kuriuo galime remtis, ieškodami daugumos šiame parlamente. E, yra ir nerima keliančių dalykų. Man atrodo, kad kai kalbama apie vietovės, kur ūkininkauti yra nepalanku, tai e, joms, ko gero, per mažai dėmesio čia skiriama. E, E, visų pirma, turbūt turim susitelkti ties DFP ir kalbėti apie tai lygiagrečiai. Ponas Des. Dėkoju, dėkoju ir aš pranešėjai. E, susidaro įspūdis, kad e, tarp atskirų e, frakcijų, partijų yra tam tikras sutarimas dėl komisijos pasiūlymo. Aš tiesą sakant, šiame pasiūlyme nieko gero ateičiai nematau. E, ta biurokratija tiesiog iš komisijos bus perkelta ant e, valstybių narių pečių. E, ūkininkui dar daugiau popierių reikės tvarkyti ir matome, kad e, mažiau galių e, liks parlamentams, e, valstybės narės, ten 27 ar 28 kurs tuos strateginius planus, o komisija juos prižiūrės. Aš tikrai negalėčiau tokiam pasiūlymai pritarti. Aš beveik pritarčiau pasiūlymams, kad komisija atsiimtų tuos pasiūlymus. Na, ir regionų e, strateginiai tar, planai tvirtinami, nes tai yra svarbiausia. Dabar ponas, Dim, ponas direktorius Dimitrov, ponė Pil, prašom. Dėkoju. Na, visų pirma, noriu padėkoti Jums už tai, kad leidote komisijos atstovams dalyvauti jūsų pasikeitime nuomonėmis. E, aukštai vertiname pranešėjos išsakytas e, mintis, mes tikrai e, suintensyvinsime mūsų techninį darbą draugę su jumis, jau organizuojame būsimus posėdžius techninių lygių. Kalbant apie darbų grafiką, aš iš tikrųjų pritariu pirmininko rekomendacijai pradėti dirbti aktyviai E, na ir rekomendacijai, kad nebūtų tiekiama pernelik daug pakeitimų. Komisija iš tikrųjų e, išsikėlė tikslą judėti su šio pasiūlymu į priekį, kuo galima greičiau. Mums reikia nuspėjamumo mūsų ūkininkams, kad nebūtų spragos tarp šio laikotarpio ir kito laikotarpio ir norime pasistumėti kiek galima toliau dar e, šios kadencijos metu kalbant apie laiką apskritai, nereikėtų turbūt kokybės aukoti e, spartos labui. E, keletas klausimų buvo kelta. Visų pirma, dėl biudžeto mes pripažįstame, kad labai svarbu gerai BŽOP ir ambicingai BŽOP turėti tinkamą biudžetą. E, komisija sunkiame biudžetinėme kontekste bandė žalą uh, kažkaip sušvelninti. Žinoma, eina kalba apie e, DFP, tai yra valstybių ir e, vyriausybių vadovų rankose. Mes matome 5 procentų biudžeto sumažinimą apskritai kalbant. E, ir e, matome, kad e, tiesioginėms išmokoms ir kiti, kitoms pirmojo ramsto dalyse yra 9 procentų regis sumažinimas, paskui 15,3 procentų sumažinimas kitame ramstėje ir valstybės narės raginamos prisidėti labiau pozė taip pat yra panašus apkarpimai ir mes e, tai puikiai suprantame ir e, ateityje reikės e, galvoti apie tai, galbūt galima bus atstatyti tą biudžetą. Dabar koks yra mūsų planas? Visus elementus BŽUP elementus mes sudedame į vieną krūvą, taikome strateginį požiūrį, ten patenka e, visi elementai, e, pirmas, antras ramšiai, kiti elementai, viskas nuosekliai sudedama tenai. Ir tada taikomas naujasis e, įgyvendimo modelis. Ir E, jeigu e, kiekybiškai galvojant, mes turime 119 kaimo plėtros programų, 26 nacionalinius įspėjimus pagal pirmąjį ramsti ir jie kartojasi ir 56 strateginius elementus, kai kalbam apie bendrąjį rinkos organizavimą. Tai vien kiekybiškai žiūrint, mums liks tik tai 27 nacionaliniai planai ir tai bus daug paprasčiau. Dabar subsidiarumas e, prieš pastatant bendrajai politikai. Komisija galvoja, kad mūsų surašyti elementai pasiūlyme užtikrins e, žemės ūkio politikos bendrumą. E, to, tie patys intervencijos tipai, tos pačios apibrieštys, sustiprintos sąlygos, Bus e, strateginiai planai, kuriuos komisija tvirtins, o, ir, e, o daug elementų bus palikti tiesiog subsidiarumo pagrindų valstybėms narėms. Dabar dėl klimato ir aplinkos sauginių ambicijų, kurios tarsi padidėja. Komisijos pasiūlymas yra daug paprastesnis ir pirmame ramstėje žinoma atsiranda papildomos sąlygos, sustiprintos sąlygos, žalinimo elementai ir tada turime galimybę leisti valstybėms narėms ir ūkininkams imtis laisvanoriškų intervencijų. Ir tai bus pripažįsta auditorių, auditorių rūmų Ir dabar jau pripažįstama, kad laisvanoriška politika leidžia pasiekti didesnių ambicijų. Taigi mes galvojame, kad reiktų daugiau e, laisvanoriškų elementų, tuo pat metu e, tą bazinę liniją sąlygų e, taip pat pakeliant truputėlį. Žinoma, lieka klausimas, ar dėrėtų vengti dvigubo finansavimo. Iš tikrųjų taip, nes skirtingose lygiuose e, jie prasideda vienas po kito. Taigi e, bazinė linija viename lygyje bus, e, o agri aplinkos priemonės bus jau kitame lygyje, vadinasi, to persidengimo finansavimo neturėtų būti. Toliau. Klimato elementai, jūs žinote, kad E, kaimo plėtros fonde 30 procentų yra apribota vien tik tai klimato veiksmams, e, yra ir e, kiti apribojimai 40 procentų, pavyzdžiui, būtent klimato dalykams. Mm, dabar dėl paramos viršnės ribos ar paramos ribojimo, taip pat dėl paramos tinkamo paskirstimo 80 plus 20 procentų. Tai dabar mes siūlome sistemą nuo tam tikro lygio ir ribojimą e, nuo tam tikro lygio, nuo 100 tūkstančių eurų. Ir tai bus naudojama valstybių narių savo strateginėme plane. Visų pirma, e, remiant smulkius vidutinius ūkius, jaunus ūkininkus ir remiant aukštesnės ambicijas klimato ir aplinkos srityje. Ir e, tokiais atvejais e, aukštesniems ambicijoms galima bus naudoti 100 procentų ES paramos. Buvo kalbama taip pat apie galimybę perkelnėti lėšas tarp ramščių ir apie e, e, sąžiningą konkurenciją ir jos neiškraipimą. Aš manau, kad tas lankstumas tarp ramščių ir dabar yra naudojamas, jis siūlomas ir ateičiai ir siūloma ta prasme, kad galima būtų paremti visų pirma e, tam tikrus politikos elementus. Tai yra geriau apibrėžiant tikslinės grupės, E, turint galvoj jaunus ūkininkus, e, didesnės e, klimato, aplinkos ambicijas ir taip toliau. Ir tai ypač svarbu kaimo plėtrai ir tikimės, kad valstybės narės, kaip ir dabar, galės ir toliau tai panaudoti. Dėl supaprasimo ir, vadina, ir, ir būtinybės išvengti, taip sakant, valstybių narių stengimusi e, sugriežtinti sąlygas. E, šiuo atveju valstybės narės turės galimybę išvengti to nuostatų sugriežtinimo ir tai iš tikrųjų reikštų tikrą supaprastinimą ūkininkams. E, greta to mes uh, E, ketiname e, kontrolės tikslais naudotis vis daugiau ir daugiau naujausiamis technologijomis, palidovinėmis nuotraukomis ir taip toliau, ir tai sumažins popierizmo ir biurokratijos naštą. Dėl apibriešių, regis, e, buvo klausiama apie tikro ūkininko apibrieštyje E, žinoma, mes e, stengiamės visada įrašyti apibrieštis į reglamentus, bet labai sunku surasti tokią apibriešti, kuri vienodai galėtų būti taikoma visoje Europoje. Tada teko grįžti prie omnibuso, padaryti tuos dalykus laisvanoriškus valstybėms narėms. E, ir dabar mes galvojame, kad vis tik valstybės narės ir turėtų apsispręsti, kas skirtingame kontekste, skirtingoje valstybėje narėje ir regione turėtų būti tas tikrasis ūkininkas. Dabar dėl rinkos krizių. Čia kolega gal daugiau pasakys, bet mes įrašėme galimybę valstybėms narėms sustiprinti rizikos valdymo priemonės, privalomai tai daryti, e, e, valstybės narės turės numatyti tokias priemonės ir numatyti intervencijos, e, taip sakant, privalomumą tam tikrais atvejais. Žinoma, valstybės narės, kalbant apie istorinės sistemos panaudojimą, gali pasirinkti, ar atmesti ją, jos nebenaudoti ar ir toliau naudoti. Tai gal tiek iš mano pusės, laiko nedaug, turiu patikinti jūs, kad ir toliau ketiname ir norime dirbti su jumis, kad šį pasiūlymą pastumėtume į priekį kiek galima labiau. Labai ačiū už paaiškinimus, už pasisakymą. Ir e, tai, kad jūs esat pasirengę bendradarbiauti Dabar dar ponė pranešėja, galbūt nereikia komentuoti visko, kadangi buvo e, pateikta informacijos, kuri gali būti jums kaip pranešėjai naudinga. Tai tada labai trumpai, prašom. <laughs> Sí, no lo comentaré todo. Ne, visko nekomentuosiu, pirmininkė jau beveik visi kolegos pasisakė ir daug kas pasakyta, bet noriu kai ką pasakyti, išklausiusi jūsų. Visų pirma, padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, e, visiems kitiems, kurie, yra, kurie rengia kitus e, pranešimus ar nuomonės ir visiems, kurie dalyvavo diskusijose, kurios buvo įdomios, aktyvios ir naudingos. Manau, kad yra iškė viena bendra poziciją, tai yra menkas pasitenkinimas tuo, ką, kokią reformą siūloma, kad reikia viską apmastyti, kad reikia atlikti visapusišką darbą, kad e, nepamiršti, jog parlamentui tenka prievalė surenkti diskusijas, kad mes atstovaujame rinkėjus. Ir e, kitų metų gegužę turime pasirodyti prieš rinkėjus gerai padirbėję, tinkamai padirbėję ir kad pasiūlymas turi būti priimtinas visiems. Ir, e, ka, kalnuotų vietovių. Žinau, kad ponas Dorfman yra didelis tokių vietovių gynėjas. Ir žinoma, nepamiršti, ko tikisi iš mūsų ūkininkai, tai galimybės geriau dirbti. Manau, kad geriausia pabandyti gerai atlikti darbą, kuris būtų primtinas šiam sektoriu, o nesakyti, kad nepavyko, kad nepavyko pasiekti tikslo, tikslo pagerinti ūkininkų gyvenimo. Kai kurie kolegos sakė, kad, pagrind, kad, kad šio darbo centras turi išlikti ūkininkų. Taip, aš sutinku, esame žmonės ir turime nepamiršti to, kad esame atsakingi už kitus asmenys. E, dvi kolegės iš Ispanijos priminė, kad reikia kalbėti ne tik apie vyrus, bet ir apie moteris. Taip žinoma, be moterų nebūtų kaimo vietovių plėtotės, tai tikrai yra. Tas pats pasakytina yra apie jaunus ūkininkus, apie juos kalbėjo ponė Sendra. Jaunieji ūkininkai man yra prioritetas. Draugė su ponu Melo rengėme kasmet jaunųjų ūkininkų kongresą ir įtraukėme kolegas, bet manome, kad reikia dirbti visus metus, nepamirštant jaunųjų ūkininkų siekti apginti juos ir ekonominėme kontekste ir taip pat priimant e, techninius sprendimus, pavyzdžiui, nagrinėdami komisijos pasiūlymą dėl aplinkosaugos. Manau, kad iš tikrųjų yra taip, visuomenė iš mūsų, iš e, žemės ūkio sektoriaus tikisi aplinkosauginių veiksmų, tačiau žmonės, visuomenė turi suvokti, koks darbas vyksta, koks nematomas darbas jau vyksta aplinkosaugos labui. Kolegos minėjo apie atvejus, kurie nėra pripažįstami ir suvokiami, pavyzdžiui, avių, avių ir oškų auginimo sektorius. Iš principo, tas sektorius visą laiką apima aplinkos sauginės priemonės, tai yra aplinkos saugos gerinimo priemonės, tačiau jos nėra pripažįstamos. Tai, tai yra konkretus aplinkosaugos ryties darbas, tačiau tai nėra pri, pripažįstama ir komisija, neseniai patvirtinome komisijos pasiūlymą dėl avininkystės ir oškininkystės. Turime visi labai įsigilinti šį pasiūlymą, jį perskaityti. Aš planuoju tai daryti rūpiučio mėnesį. Ir e, pateikti e, po vasaros atostogų pranešimo projektą vertimui ir rengiuosi kalbėti su visais jumis. Jeigu taip pat, jeigu turite kažkokių kažkokių pasiūlymų, rengiuosi kalbėti su visais ir po to, kai išnagrinėsime pasiūlymą, įsigilinsime į sektorių, tikrai rengiuosi susisiekti su visais jumis, jeigu turėsite įdomių pasiūlymų ponui Anjų noriu pasakyti, kad išsiaiškinsiu, kur konkrečiai jis vyksta ir pasirūpinsiu, kad aplankytumėte ten kaimo vietovėse, žinau, kalnuotose vietovėse ūkininkaujančius Ispanijos ūkininkus. Spulnotovoš. Gerbėmieji, na, bendrumas ir pagalba yra e, labai svarbus. Na, tai nereiškia, kad bus renacionalizuota BŽUP, bet tiesiog užtikrinamas lankstumas. Čia reikia labai atsargiai žiūrėti ir neapsunkinti mažų ūkių darbo. Pažiūrėkime, kas buvo gero dabar galiojančioje politikoje. Ir manau, kad kritika, na, yra labai, na, didelė, labai perdėta. Na, aš manau, kad e, ponė pranešėja skaitys elektroninius laiškus ir elektroniniu būdu galite siūsti pasiūlymus. Dėkojame, mes šiai temai skiriame daug laiko šitam teisėkros projektui, taip reikėjo, toks buvo poreikis. Na ir buvo skirta tiek laiko, kiek, kiek norėjome. Na, mažiau liko laiko kitam klausimui, tol atsiprašau e, ponios Miller ir jūs tai iš karto suteikiu žodį jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, džiaugiuosi, kad e, esu pranešėję rengiant horizontalų teisės aktą. Finansavimas. Na, yra bendro žemės ūkio politikos finansavimas. Reikia pirmiausia pažiūrėti, koks yra politinis e, vaizdas ir toliau kalbėti apie horizontalius faktorius. Tai reiškia, kad reikia paliesti dvi, tris skirtingas e, rytis. Kai kalbam apie naujus strateginius planus, daug ką reikia supaprastinti naujoje BŽUP bet išlieka klausimas, kaip mes norime supaprastinti. Ir aš savo pasiūlymą suskirčiau tris dalis. Pirmiausia, valdymas, mokėjimo agentūros turėtų būti sumažintos ir turėtų likti viena vieninga e, mokėjimo sistema šalyje arba regione ateityje taip turėtų būti jeigu mes kalbėsim apie struktūras, kurios yra Ispanijoje, Vokietijoje, tai yra daug e, e, agentūrų ir, pavyzdžiui, Belgijoje irgi yra kelios, jau yra klausimas koordinavimas ir Belgijoje yra 16 sričių ir yra kelios mokėjimo agentūros, tai aš nežinau, kaip galime su, pasiekti, kad bus, būtų viena mokėjimo agentūra vienai šaliai. Antras dalykas e, Na, aš labai atsiprašau, bet e, labai daug triukšmo saliai. Antras dalykas yra susijęs su fondais. Praeitįje mm, AGF ir e, FRD buvo atskiri fondai, bet Dabar lėšos bus skiriamas iš abiejų fondų ir reikia nuspręsti, ar išlaikyti tą skirtumą. Ir reikia pasakyti aiškiai, kas yra finansuojama ir kaip e, galima būtų supaprastinti. O trečias dalykas yra tikrinimas ir pirmo ramščio kontrolė e, perkeliama į antrąjį ramstį po 2020 Pirmas ir antras ramstis bus sujungti ir mm, bus laikomi kaip vienas vienetas. Tai koks tuomet bus tikrinimas, kas apspręs kontrolę, ar e, valstybės narės atskiros, ar kaip. Ir dar vienas klausimas mano sąraše yra kasmetinis ataskaitų teikimas kai dėl dabartinio e, antrojo ramščio, tai valstybės narės turi kasmet teikti ataskaitas, o pagal naują apžaupą e, turės būti siunčiamus e, kasmetinės veiklos ataskaitos ir ar komisija reaguos į jas, į tuos pranešimus arba ataskaitas ir jeigu taip, tai, ką komisija tikisi iš valstybių narių, ką valstybės narės turi pateikti, kokie duomenys turėtų būti pateikti kasmetinėse ataskaitose ar iki vasario 15, ar tai regioninės agentūros turi koordinuoti e, savo individualius ataskaitas ar bus tikrin, jos bus tikrinamos ir, na, galbūt dar nebus surinkti visi duomenys ir taip pat mokėjimų stabdymas, vėlgi apie tai buvo kalbama pagal pirmą ir antrą ramstį, o kas atsitiks, jeigu ūkininkas atitinka reikalavimus, bet valstybė narė dar nėra pasirengusi, ar ūkininkas gaus jų pinigus, ar valstybė narė turės dar atlikti kažkokią papildomą veiklą, papildomus darbus, tai yra daug deleguotojų teisės aktų ir vienas iš komisijos tikslų buvo pasiekti, kad būtų mažiau deleguotojų teisės aktų, o dabar e, šiame pasiūlyme yra teigiama, kad labai daug galių suteikiama komisijai e, renkti ir skelbti deleguotusius teisės aktus ir nuolat numatyti naujas taisyklės šalia parlamento tikrinimo ir kai planas yra patvirtintas, jis turi galioti visą laiką, mūsų visos sistemos tuo remiasi. Ir mm, IT sistemos irgi tuo remiasi ir ūkininkai taip pat turi būti atitinkamai informuojami. Taigi deleguotai teisės aktai mažina teisinį tikrumą ir galimybę planuoti į priekį. Štai dėl ko administracijoje ir, ir parlamentams, ir ūkininkams reikia tikslumo. Taigi klausimas, kas numato planus, ar valstybės narės, ar komisija, kas surinka rodiklius, kas numato rodiklius ir kaip visa tai bus valdoma. Kalbant apie duomenų apsaugą, kas kontroliuoja patikrinimus, kas, kas kontroliuoja ir turi būti teisinė prasme pagrista, kas bus finansuojama, kas bus tikrinama ir kaip bus lyginami duomenys. Tokios mano pradinės mintis apie horizontalų teisės aktą ir aš tikrai turiu klausimų. Galvoju, per ateinančius mėnesius mes turėsim tikrai rimtai padirbėti kartu su šešėliniais pranešėjais ir tikrai užtikrinti supaprastinimą esu pasirengusi diskutuoti su komisija ir su taryba. Žinau, kad e, nedaug e, laiko liko, bet e, manau, kad ir parlamentas atliks savo namų darbas, darbus ir mes judėsime į priekį, kad galėtume užbaigti savo pozicijos rengimą iki rinkimų. Na dabar e, koordinatoriai po dvi minutės. Na, dėkui, šitas tekstas, aišku, yra labai techninis ir, žinoma, reikia jį skaityti ir žiūrėti, kokie yra sprendimai priimami e, tekste, kurį mes e, diskutuosime, bet vis dėlto reikia žiūrėti, kaip galim prisidėti prie bendros politikos, kad tai būtų bendra politika ir kad būtų jai skirtas pakankamas vaidmuo ir taip pat turi būti supaprastinimas ne vien tik tai administracijai, bet ir ūkininkams. Na, manau, kad Europoje yra kuo mažiau bendrumo ir reikia įsivaizduoti, kad pačios valstybės narės nori parengti savo horizontalius e, teisės aktus, savo kontrolės mechanizmus ir e, tiesiog tvarka turi būti aiški ir turi būti užtikrinimas supaprastinimas. Na, kai dėl politinių požiūrių, tai e, reikia žiūrėti, kas būtų iš tik ištikus krizė ir po 2020 metų, bet komisija teigia, kad jie nori pasinaudoti ir rezervą klasikiniam rinkos valdymui, o nelaukti krizės. Taigi reikia e, konstatuoti, kad e, nors yra e, krizė ištinkamus, bet nėra tekste niekur kalbama apie krizės tinkamą valdymą. Ir neaišku, kaip reikia toliau teikti pagalbą ūkininkams tokiais sunkiais laikotarpiais kaip krizės laikotarpiai, nes krizės e, kartuojasi. Dėkoju, ponas Santos. Obrigado, senhor presidente. Uh, será certamente um prazer trabalhar com Ačiū, ponė pirmininkė. Tikiuosi galimybės dirbti su pranešiais, e, su kolegomis rengiant šį pranešimą. panagrinėję pasiūlymus, kuriais grindžiamas šis pasiūlymas dėl reglamento. Man atrodo, kad jis e, grindžiamas nauja logika, kaip ir pasiūlymas dėl strateginių planų, kurį ką tik svarstėme. Todėl juos nagrinėdami turime e, juos susijęti. Kalbėjau apie mano regionui aktualius klausimus, jų nekartosiu, bet noriu paminėti tai, kas labai svarbu yra dabar kalbant apie krizių rezervą, žemės ūkio naująjį rezervą, komisija sako, kad naujajame finansavimo laikotarpėje 400 milijonų eurų e, bus atskirti, jiems nebus taikoma finansinė disciplina, bus kaip atskiras fondas. Kaip komisija rengėsi panaudoti tas lėšas, vis pirma, kaip jį rengė, iš kur jis rengėsi jas paimti mokėjimų agentūros mokėjimų institucijos. Strateginių planų pasiūlymą kalbama apie vieną instituciją. Todėl svarbu e, išsiaiškinti, kas tinkamiausia yra, kalbant apie šį reglamentą. Iš ankstiniai mokėjimai nebus privalomi ir nebus privaloma iš anksto atlikti administracinį patikrinimą. Svarbu, kad šiame reglamente būtų nuostata, kuri užtikrintų mokėjimų kokybę kad ekspost mums netektų susigražinti pinigų, kurie buvo per klaidą e, išsiusti, sus, patvirtinti. Taip pat reikia techninės paramos dėl abiejų fondų, nes kitaip e, susidursime su visiškai nauja situacija nuostatų taikyme. E, reikia apibrėžčių pagal bazinį reglamentą, o ne siūl... galimybės naudotis deleguotaisiais teisės aktais. Visus šios klausimus prisiminsime, kai draugė su kolegomis dirbsime. Uh, um, on... Ponas Flanagan, ačiū dėl aštuntojo punkto, dėl ūkininkų skirtų patariamųjų uh, tarnybų, kaip išvengsime e, tų perteklinių standartų taikymo ir nereikalingo lėšų švarstimo tokioms tarnyboms. Noriu prisiminti, čia kalbėdamas apie tai, kas nutiko praeitie ir kas nu, nutiks ateityje, kai viską keičiame. Tikrai nemažai kartų ūkininkų organizacijų atstovus esame pasikvietę susitikti su komisijos atstovais diskusijoje dėl reglamentų. E, kuriems buvo sakoma, kad jie gali imti vieno, trečio ir ketvirto. Tai buvo susitikimai departamentuose. Bet paskui kitose susitikimuose paaiškėjo, kad tai, to negalima daryti. Komisijos atstovai tome, mums yra pasakę, kad atsiprašom, bet mes nežinome, apie ką kalba eina. Tai, tas, tai tarsi siuntinėjimas nuo vieno prie kito ir jokių rezultatų iš to nebūna. Uh, planus reikia renkti nacionaliniu mastu, bet man, aš siūlyčiau Europos instituciją, kuri laiku viską prižiūrėtų, e, virš nacionalinę instituciją, nes dabar planai bus rengiami valstybėse narėse kaip jie gali būti patys savo bešališki teisėjai ir kas bus tuo teisėju. Nes dabartinėje situacija yra tokia, kad yra atveju, kai žmonės nežino, ką daryti ir komisija turėtų pasiūlyti gairias. Neaišku, kas nutiks nuo dabar iki to momento, kol met bus pradėti renkti nacionaliniai planai ir kaip pačios valstybės įvertins savo parengtus planus, jos be abejonės bus kiekvienu atveju patenkintos tais planais. Ponas Vazo. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ŽUP užtikrina paramą ūkininkams valstybėms narėms, tačiau reikia įsigilinti, kaip e, tie fondai finansuojami iš valstybių narių įnašų. E, o valstybė yra svarbus veiksnys, nes ji geriausiai žino, kokia yra situacija pas ją šiame reglamente subsidiarumas apsukamas atvirkščiai. Komisija yra visur, ji į visur kišasi ir dėl 20 straipsnių numatytos e, ypatingos galios komisijai. Ir mano galva tai skandalinga. Skandalinga. E, taip pat noriu pakalbėti apie e, sankcijų politiką. Kaip žinote, BŽUP tampa sankcijų politiką. Iki 20 e, metų žup turi būti e, ypač ekologiškėjimą orientuota. Tačiau atrodo, kad komisija nelabai rūpinsis ūkininkais. Bijau, kad taip ir bus. Pone Katainen. Ačiū pirmininkė. Manau, kad komisijos pasiūlymas eina tinkama kryptimi. Labai svarbu, kad, na, kad valstybėms narėms būtų sutikta galimybė pačioms nuspręsti dėl kontrolės ir sankcijų, laikantis subsidiarumo. O su sąlygu atsiradimu neturėtume sukurti dviejų vieną kitą dubliuojančių sistemų. E, ne, turime nepamiršti rizikos veiksnės vertinimo ateityje. Ūkininkai turi viskuo rūpintis, viską gerai daryti, nieko nepamiršti, tačiau našta jiems neturi būti per didelė, turime nepamiršti ir sankcijų proporcingumo. Jeigu komisija siūlo, pasiūlys labai griežtas tas taisyklės, kažin ar joms bus pritarta. Manau, kad parlamente turime ypatingą dėmesį skirti tam, kad gamintojai laiku sulauktų mokėjimų laiku gautų mokėjimus. Aš už komisijos siūlymą iš ankstinius mokėjimus e, e, pervesti be prievolės atlikti iš ankstinį administracinį patikrinimą. Turime paprastinti teisės aktus, kurių pagrindų pra, ūkininkams būtų lengviau dirbti. Na, jeigu kalbėsime apie tai, kad ūkininkų nereikia bausti už kitų klaidas ir per mokėjimus, o dabar žodis ponui Ropijai. Vieną minutę. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų labai gerai, kad komisija pagaliau pateikė projektus, tai mes galim juos svarstyti, žiūrėti ir teikti siūlymus. Iš kitos pusės, manau, kad labai svarbu gauti ir suinteresuotų organizacijų jų nuomonę ir pasiūlymus, kurie tiesiogiai susiję su šitais klausimais ir kasdieną dirba tais klausimais. E, taip, iš tikrųjų, supaprastinimas turbūt yra vienas iš kertinių dalykų, apie jį daug šitai kalbama bet e, dėja dažnai būna, kad supaprastinimas kažkam įvyksta, bet ne ūkininkui. Nes e, atskirais atvejais valstybės narės turėdamas teisės tiek prideda įvairių saugiklių, kad ūkininkas net nežino, nuo ko pradėti. Todėl labai svarbu tą galutinį supaprastinimo tikslą. Dabar dėl krizių valdymo norėčiau atkreipti dėmesį iš tikrųjų iki šiol buvo chaotinis valdymas, todėl turim numatyti kažkokį tai sisteminį valdymą. Taip pat manau, kad galėtų atsirasti šitoj, e, šitam reglamente ir kalba apie sažiningą atsiskaitimą tarp e, verslo grandinių, tarp ūkininkų, supirkėjų, prekybininkų ir taip toliau. Čia irgi nieko svarbiausias dalykas. Ir manau, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad BŽUP nemažėtų kitam laikotarpiu. Ačiū. Pan poseł Kaputo. Grazie, grazie Presidente. Ma questo è un eh, dossier molto, molto tecnico, strettamente... strettamente... Dėkuoju. Na, tai yra labai panašu e, į ankstesnį pasiūlymą, kadangi e, horizontalus reglamentas yra atnaujintas tam, kad valstybės narės turėtų daugiau lankstumo ir galėtų atsižvelgti savo poreikius. Na, nemanau, kad komisija išsamei viską aptarė. Mes nenorime BŽP renacionalizavimo. Kokie ir, ir kokios yra nu, nacionalinės mokėjimo agentūros, e, sertifikavimas, koordinavimas, mums reikia e, patikimų partnerių ir, ir toliau gali, galios nuostatos apie sankcijas ir komisijos auditą. Aš manau, kad komisija nori sumažinti šitų e, patikrinimų skaičių. Ir aš iš tikrųjų norėčiau daugiau kalbėti apie normų aiškumą, kurių pagalba mes norime įgyvendinti BŽP nacionalinių lygmenių, nes dėja ūkininkai, bent tie, su kuriais aš kalbėjau, jie nori daugiau pasitikėti institucijomis iš Bruselio ir jie nenori pasitikėti nacionalinėmis institucijomis. Tai todėl, kai kalbame apie sankcijas, turi būti sukurtos labai aiškios normos, taisyklės, kad ūkininkai žinotų, kaip elgtis vykdant savo veiklą ir tik tuomet galim kalbėti apie sankcijas, nes nėra iki galo viskas aišku. Mm, dėkoju ir dėk... Mm, gerai, kad e, pranešiai nepamiršta ūkininkų nuomonės. Manau, kad tai yra svarbu, nes reikėtų žiūrėti, kokios yra naujos galimybės ir kaip galėtume pasinaudoti jomis sumažindami biurokratiją. Prieš dešimt metų mes kalbėjom apie atsituosius mokėjimus ir manome, kad tai prisidės prie biurokratijos mažinimo ir tik tai, bet taip ne, ne, ne, neatsitiko, taigi biurokratija nesumažėjo. Taigi reikia naudotis naujomis techninėmis galimybėmis, kurios egzistuoja ir reikėtų laukiam jūsų bendradarbiavimo su, mm, e, su pranešėja direktoriui jums 10 minučių. And, uh, Dėkuoju pirmininkai ir ačiū už pirmąją diskusiją, kuri e, suteikė mums įžvalgų apie pranešėjos ir e, šešelinių pranešėjų nuomonę. E, aš pabandysiu sureaguoti į keltus klausimus. E, pradėsiu nuo pranešėjos klausimų dėl valdymo struktūrų. Jūs paminėjote mokėjimo agentūras ir skaičiaus sumažėjimą, gal įvyko šioks toks nesusipratimas e, skaitant tekstą, nes e, mes norime pasiekti, kad būtų viena mokėjimo agentūra nacionalinių lygių. O jeigu regionuose yra mokėjimai atliekami, tai ir viena regionui. E, taigi decentralizuotojai valstybei gal ir susidarys apie dešimt agentūrų, bet e, jeigu pagal pirmą ar antrą ramstį yra e, mokėjimai daromi vienoje šalyje, vis tiek e, jie turėtų eiti per vieną mokėjimo agentūrą, tai reiškia mažesnę e, biurokratiją nacionaliniu lygiu, bet taip pat ir ūkininkams. Tai pravarčiau, nes pinigus jie gautų ne iš dviejų, sakysim, mokėjimo agentūro, iš vienos. Toliau e, buvo klausima apie e, valdymo institucijas ar organus valdymo struktūra iš esmės išliktų pagal status quo. Taigi valstybės narės išlaikys mokėjimo agentūras, jos laikysis tų pačių taisyklių, kurios veikia praeitįje, jos pasiteisina, nėra reikalo jų keisti. Federalinėse, decentralizuotose valstybėse būtų koordinavimo institucija, kuri koordinuotų visas tas agentūras, kad ūkininkas turėtų vieną pašnekovą ir tai būtų susistemintas mechanizmas nacionaliniu lygiu. Kaip ir praeitie egzistuotų sertifikavimo e, institucijos ir e, kiekvienam lygyje būtų e, dirbama e, pasinaudojant mažesnio lygmens e, atlikto darbo rezultatais. Tai irgi prisideda prie supaprastinimo ir sisteminimo. E, sertifikavimo institucijos ateityje taip pat turės e, galių e, veiklos audito srityje. Na, paskui valdymo institucija buvo paminėta vieno iš parlamento narių, ta valdymo institucija, kuri šaknimis remiasi į strateginio plano reglamentą, būtų atsakinga už strateginių planų formavimą. Taigi vaidmuo būtų planavimas, e, kalbėjimasis su piliečių visuomenė, su kitais, kad galima būtų formuoti tuos planus. Tai toks čia būtų paaiškinimas. E, Pone Müller paminėjo e, finansavimą tų dviejų fondų ir paminėjote, kad tarsi abu bus apjungti, bet taip visiškai nebus. E, e, reglamentas labai aiškiai skiria e, pirmąjį ir antrąjį ramščius. Vienu atveju garantijų fondas, kitu atveju kaimo plėtros fondas – Vienintelis pakitimas yra tai, kad strateginio planavimo procese abu ramšiai bus sudėti į vieną strateginį planą. Bet e, kaimo plėtros e, išlaidos būtų iš kaimo plėtos fondo finansuojama, o tiesioginiai, e, tiesioginės išmokas ir kiti dalykai iš garantijų fondo. Dabar dėl e, kontrolės normų. Čia netiek svarbu, kuris ramstis, o kokios priemonės yra kontroliuojamos. Ir čia kalbam apie kontrolę ūkininkų lygyje. 5 e, procentų e, kontrolės norma dėl išmokų už plotus, o antram E, ramstyje yra išmokos dėl e, agrai aplinkos mokėjimų ir taip toliau. E, ir ten eina kalba taip pat apie mažiau palankės vietovės. Tokius mokėjimus. Taigi 5 procentai vėl. Dėl susietos paramos vėlgi yra kiti procentai ateityje, tai galėtų keistis teigiama kryptimi, e, e, pereinant prie mokėjimų e, už veiklą, o netiek kišantis į kontrolę. Taigi bus bendrieji kriterijai, o paskui valstybės narės geriausiai žinos, kokią kontrolės normą taikyti, kadangi jie žinos geriau rizikos kriterijus ir žinos bendruosius proporcingumo kriterijus. Taigi nebebus minimalių kriterijų e, fizinėms patikroms vietoje bus palikta valstybėms narėms tai spręsti remiantis kriterijais, kurie aiškiai bus surašyti reglamente. Vienintelis skirtumas yra ekologinės sąlygos, kur išlaikysime 1 procento kontrolės normą Tai yra absoliutus minimumas, kokį tik tai begalima įsivaizduoti. Vienas procentas atitinkamų ūkių būtų kontroliuojamas. Taigi per šimtą metų sulauksite gal vieną kartą kontrolės. Dabar kasmetės ataskaitos, kaip minėjote, bus teikiamos tokios kasmetinės veiklos ataskaitos patekima informacija apie rezultatus, kad galima būtų kasmet e, tvirtinti sąskaitas. Ir e, šie aspektai turės būti apdorojami ir vertinami atskirai, nes rezultatų informacija būtų aktuali e, kasmetinėms veiklos uh, E, sąskaitų patvirtinimui, kad e, būtų sąsaja tarp e, pinigų skirtų kažkokiems dalykams, o tuo tarpu rezultatai bus svarbus daugiamečiam vertinimui, ar politika pasiekia tų rezultatų, dėl kurių sutarta ir ką galima bus toliau finansuoti be pertraukos iš tų dviejų fondų. Komisija, žinoma, ir mes jau dirbam šitą kryptim. E, žinoma, teiks tam tikrus e, tų ataskaitų modelius. E, jų esmė, aišku, bus atitinkama strateginio planavimo taisyklės, kur bus labai aiškiai išdėstyti rodikliai, jie bus pateikti priedė. Jūs paminėjote taip pat rezultatų rodiklius, kurie išdėstomi strateginių e, planų reglamento priedė. E, tai apie rodiklį, aišku, atsiskaityti nėra kaip. Jie naudojami tam, kad kažkaip galima būtų pamatuoti veiklos rezultatus. Taigi valstybių narių tikslas yra tuos rodiklius paversti tikslais, kurie būtų kiekybiškai išreikšti. Ir paskui tų planų pagrindu mes galėsime e, žvelgti į kasmetinę pažangą, kaip partėjimą prie galutinio septynių metų tikslo. Taigi eina kalba apie kasmetinį valstybių narių veiklos e, stebėseną, stebėjimą, kad galėtume e, padaryti galutinę išvadą ar pasiekti rezultatai, kurie buvo įrašyti tame plane. Taigi ne tiek e, rodiklis bus stebimas, o e, tie tikslai, kurie e, bus užsibriežti. Bet žinoma, tai techniniai dalykai, juos galima išsiaiškinti dvišalių kontaktų metu, gal surenkti seminarą komiteto nariams, jeigu jūs to panorėsite. Toliau, deleguotieji aktai. Apie tai Daug kalbėta ir ankstesnėse diskusijose, ir taryboje sakoma, kad komisija pernelik daug galių turi dėl deleguotųjų aktų. Visose pasiūlymuose apie tai šnekame. Bet reikia pasakyti, kad komisijos galios naujaisiais pasiūlymais mažėja beveik per pusę, 45 procentais. Tai neįmanoma sakyti, kad deleguotaisiais aktais komisija siekia pasididinti savo galės. Atvirkščiai, faktiškai e, komisijai lieka pusė tų galių dėl deleguotojų aktų. Ir e, beje, kai kalbam apie deleguotusius aktus, tai neina kalba <laughs> apie tai, kad iš Europos parlamento atimamos kažkokios teisės, nes parlamentas turi priežiūros galės, kurios gali blokuoti deleguotusius aktus. Kitas dalykas, jeigu kalbėtume apie įgyvendinimo aktus, tai čia parlamento rolė yra šiek tiek ribota. Būtent valstybės narės ten daugiau kontroliuoja, ką daro komisija. Grįžtant prie keletos klausimų, kuriuos e, kėlė šešėliniai pranešėjai ir kiti komiteto nariai, E, buvo paminėta žemės ūkio rezervas ar krizės rezervas, reiktų pasakyti, kaip jisai funkcionuoja. Dabartinė, e, dabar turime krizių rezervą, e, kiekvienais metais jis yra formuojamas, jeigu jis nepanaudojamas, tai tada sugrįžta vėl ūkininkams. Ir kitais metais vėl jisai formuojamas. Dabar to nebebus ateityje, rezervas bus vieną kartą suformuotas ir jeigu jis bus išnaudotas, tai jis bus papildytas iš biudžetinių lėšų, e, iš tų lėšų, kurios iš biudžeto bus ne e, išleistas arba iš e, maržos rezervo. 478 milijardai eurų būtų uh, pradinė suma, tai 2020 metais ir paskui jau 2021 metais, pirmaisiais DFP metais, jis toks būtų ir priklausomai nuo to, ar e, išleisti pinigai ar neišleisti pinigai konkretiems dalykams, e, jisai būtų papildomas kam galima tuos pinigus naudoti. Nu, iš esmės, e, įprastiniams rinkos valdymo priemonėms, intervencijoms, e, e, parama privačiam saugojimui arba mm, priemonėms pagal BRO reglamentą, krizinėms priemonėms arba jeigu gyvūnų lygos, susidurima su protrukiais ir taip toliau ir panašiai. Tai e, šitas rezervas, kaip sakiau, 21 e, e, metais 471 milijonų, bet jeigu įvyks krizė, kuri pareikalaus daugiau pinigų, tai tie pinigai ateis iš biudžeto numatytų, bet neišleistų lėšų arba iš tos maržos, kuris susidaro dėl kasmetinio biudžeto ir DFP e, lubų skirtumo. Taigi tai bus e, praktiškesnis, mažiau biurokratinis ir skaidresnis būdas, e, kalbant apie tą rezervą. Panas Santos minėjo, kad daugiau kasmet nebus tvirtinamos sąskaitos, nelabai supratau jūsų klausimų, nes jeigu pažiūrėsite į finansų reglamentą, tai pamatysite, tai e, pamatysite, kad e, horizontalusis reglamentas numato e, kasmetinį sąskaitų patvirtinimą, tai yra lygiai tas pats, kas egzistuoja ir dabar. Toliau, e, kasmetinės veiklos e, tvirtinimas, tai čia tikslas yra užtikrinti, kad panaudotos lėšos atitinka tuos rezultatus, kurie pasiekti, kad netuščiai būtų tas lėšos išleidžiamas, bet būtų koreliacija su finansuotomis priemonėmis. Tai būtina pasiekti, kad finansai tinkamai e, funkcionuotų, bet ir vėl galbūt techniniuose posėdžiuose mes galėtume daugiau apie tai paaiškinti. Ponas Flanagan, e, jūs paminėjote E, kaimo konsultavimo tarnybas ir e, taisyklių sugriežtinimą. E, tai aš nesupratau, ar jūs norite, kad mažiau reikėtų skirti konsultavimui, negu kad komisija siūlo. Mes žinome, kad dėrybų paskutiniai stadijoje kaimo konsultavimo konsultavimo tarnybų, e, taip sakant, e, meniu buvo gerokai apkarpytas. Tai vargu ar čia galima kalbėti apie tų nuostatų kažkokį sugriežtinimą. Toliau nelabai supratau, apie kokią situaciją jūs kalbėjote, bet e, strateginių planų reglamente pasiūlymas labai aiškus. Valstybės narės suformuos tą planą, jį giliai apsvarstys su komisija ir galų gale komisija jį patvirtins. Tai čia vaidmenys tarptų dviejų subjektų yra visiškai skirtingi. Ir paskui jau teks tą planą įgyvendinti būtent taip, kaip jis buvo aptartas ir patvirtintas komisijos komisija teiks konsultacijas ūkininkams, jeigu jie norės sužinoti daugiau apie ne, naujas taisyklės ir taip toliau. Ir nieko čia, lyginant su dabartinė situacija, nesikeičia. Ar duosite man dvi minutės dar? Na, buvo e, baudų klausimas ar sankcijų klausimas keltas. E, ponas Vazaurodas sakė, kad bus daugiau sankcijų, daugiau įsikišimo elementų. Tiesa yra priešinga. Kaip sakiau, e, mes daugiau nefiksuosime konkrečių baudų ar kontrolės normų, tai darys valstybės narės remdamosi e, kriterijų e, rinkiniais, kurie bus numatyti reglamente. Žalinimo veikla 5 procentų kontrolės E, norma, bet dabar jinai tampa jau vieno procento norma kaimo e, plėtros atveju. Taigi, kaip tik e, mažiau formalumų atsiranda ir tie dalykai mažinami, kiek tik tai galima, kiek įmanoma. E, dabar valdymo organų vaidmuo, aš apie tai jau kalbėjau, didelių pokyčių mūsų manimų čia nėra, dabartinė sistema visai gerai veikia, tos valdymo institucijas išliks, bet žinoma, dvišalių pagrindų aš galėsiu plačiau jums paaiškinti. Toliau sankcijas jau paaiškinau. E, pirmininkas sako, regis jau ir viskas. E, Tvarka, jau baigsiu. Taigi, žinoma, ir toliau tęsime auditavimo darbą veiklos prasme e, auditų e, skaičius dėl atitikties sumažės, nes bus mažiau reikalavimų ir vadinasi, mažiau poreikia juos tikrinti. Ponas Būda paminėjo aiškumą, kad e, Bruselis dažnai žino daugiau negu kad nacionalinė valdžia, mes tuo didžiuojamės. E, e, žinoma, bendroje žemės ūkio politikoje yra pasidalijamasis valdymas, tik tai reikia aiškiau apibriežti, ką komisija daro, ką valstybės narės. Visą tai, man atrodo, pasiūlyme labai aiškiai išdėstyta strateginiai planai bus pagrindas e, politikai valstybėje narėje ir tas strateginis planas bus tvirtinamas komisijos ir e, ūkininkas susidurs su padėtim, kai e, nacionalinė administracija ir Europos administracija bus susitarę dėl to, kas turi būti įgyvendinta. Tai aš nematau čia didelės rizikos. Tiek dėl klausimų, ačiū už kantrybę. Buvo 20 minučių Na, gerbimieji, 14.30. Tie, kurie išeina iš salės, susirinksim 14.30. O dabar tik tai mm, pranešėjai ir žodis. Labai ačiū už e, jūsų pasisakymus, už padrasinimą ir komisijos pasiūlymą kad po vasaros atostogų mes galėtume surenkti techninį posėdį su šešėliniais pranešėjais, tai tikrai būtų gerai. Ir manau, kad tame galim aptarti visas smulkmenas ir detalės ir žiūrėti, kaip toliau įti priekį. Na taigi, gerbimas direktorių, pasikvieskit ponė pranešėją kavai ir e, aptarsite. Na, minutės posėdis, e, vien, vien, atsiprašau, vienos minutės pertrauko, paskui koordinatorių posėdis.